Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labas rytas, mielos kolegės, mėly kolegos. Vakar nutrauktas posėdis tęsiamas. Devintasis darbo tvarkės punktas - balsavimas, numatytas šiandien. Kadangi balsuosime elektroniniu būdu, pirmiausia patikrinkime, ar sistema veikia. Elektroninio balsavimo testas, ar kiekvienas turite savo korteles. Vienas kolega neturi kortelių. Pone Greslė neturi savo kortelės. Taigi, mm, elektroninio balsavimo testas prasidėjo, ar visi balsavote? Bandymas baigtas. Ne, dar kažkam pritruko vienos sekundės. pereikime prie balsavimo. Pasiūlymas dėl reglamento, kurio keičiamas reglamentas 1079-199 dėl Europos kovos susukčiavimo tarnybos OLAF atliekamų tyrimų pranešėja Ingeborga Greslė balsavimas dėl rezoliucijos projekto, bet pirmiausia suteiksime žodį pranešėjai. Ačiū. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes siūlome tokią procedūrą. Šiandien balsuosime dėl tarybos teksto, todėl kad e, tarybą patikiname, jog biudžeto kontrolės komitetas neteiks savo pakeitimo. Tačiau mano frakcija ir tikriausiai kitos frakcijos plenarime posėdėje norės pateikti savo pakeitimo. Aš taip pat pateiksiu pakeitimus nes patirtis rodo, jog Olafo kontrolė turėtų būti sustiprinta arba bent e, kai kurios pastraipos peržiūrėtame tekste turėtų būti suformuluotos aiškiau. Todėl bus pateikti bent trys pakeitimai techninio pobūdžio. Tiesa. Vakar ilgai kalbėjau su kolegomis, ar būtų išmintinga pateikti papildomų pakeitimų susijusių su tuo, e, su galimybė abejoti Olafo atliktų tyrimu. Šiuo metu e, negalime abejoti audito, išva, atsiprašau, Olafo išvadomis, nėra jokio teisinio kelio tai padaryti, o dėl teisinio tikrumo Europos Sąjungoje, mano supratimu, būtų išmintinga turėti teisę e, pateikti klausimą teisingumo teismui dėl Olaf veiksmų. Todėl aš manau, kad e, iki Liepos plenarinio posėdžio galėtume suformuluoti atitinkamą pakeitimą. Aš noriu paprašyti kolegų balsuoti tik dėl šio teksto, turint omenyje, kad bus pakeitimai. Jo labiau, kad taryba taip pat yra pasirengusi persvarstyti šį klausimą. Ir mano supratimu, tas prakaitas atsipirks. Ir dabar balsuokime dėl tarybos teksto, o kitą savaitę, tiksliau dar kitą savaitę balsuosime plenarinėme posėdėje dėl pakeitimų. Ačiū. Okay. Ja, Dank. Dann... Ačiū. Dabar balsuosime. Kas pritarė, pakelkite rankas. Bet vis dėlto padarykime tai elektroninio būdu, elektroninis balsavimas pradedamas. Everybody voted, vote is closed. Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas. 16 taip, niekas nesusilaikė, niekas nebalsavo prieš. Uh, next, uh, next. Kitas balsavimas. Balsavimas dėl nuomonės projekto, dėl įgaliojimų susijusių su trišaliu dialogu, dėl 2014 metų biudžeto. Jensas Gairis yra nuomonės referentas. Mes paprašėme balsuoti dalimis dėl trečiosios pastraipos, kas už, pakelkite rankas, kas prieš, vienas susilaikęs, pristarėme, ketvirtas pakeitimas, tai yra pas, pastraipos, kas už, prieš, priimta, trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, pritarta, penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Septintas pakeitimas, sako pirmininkas, kas už, prieš, susilaikę. Elektroninis patikrinimas dėl septinto pakeitimo. Patikrinimas baigiamas. 10 už, 6 prieš, vienas susilaikęs, pritarta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Septintas pakeitimas, sako pirmininkas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštunta pastraipa, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Devinta pastraipa. Kas už? Prieš susilaikę priimta. D pastraipa, pirmas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikę priimta. Balsavimas dėl rezoliucijos projekto, elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Šešiolika už, vienas prieš, vienas susilaikęs. Priimta. Ir pereisime prie Ester Delangė pranešimo, siekiant veiksmingesnio ir ekonomiškai efektyvesnio vertimo žodžių Europos parlamente. Balsuosime dėl ketvirto pakeitimo, kas už prieš susilaikę. Elektroniškai patikrinkime. Ketvirtas pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Devini prieš, aštuoni už atmesta. Panas Kalfinas. Jūs negalėjote balsuoti? Pakartokim, ar jūsų sistema dabar veikia? Gerai, tuomet, kad būtų aišku, pakartokime balsavimą dėl ketvirtojo pakeitimo elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pone Greslė neturi balsavimo kortelės ir jūs esate prieš, taip? Tai 10 už 10 prieš. Neprimta. Kaip gaila. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime, šeštas pakeitimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Dar ne? Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Pone Greslė, už ar prieš? Tai 11 už, 8 prieš. Septintas pakeitimas. Kas už septintą pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Paulo Riubigo žodinės pakeitimas. Kas už? Pranešėjai žodis. Uh, absolutely exact. Uh, you have the kad viskas būtų aišku paaiškinsiu. Jūs gavote pono Rubiko pakeitimo tekstą ir aš norėčiau pridėti tokį papildomą dalyką. Uh, kad viskas būtų aišku, kad būtų atitinkamos egzistuojančios taisyklės. Um, insist that. Nuo šitos dalies po insist that norėčiau pridėti uh, laikantis Europos parlamento biuro sprendimo susijusių su daugiakalbystės palaikymu ir vertimo paslaugomis parlamente. Tai štai, tai būtų aiškesnis šiek tiek papildymas pon Rubiko. O šiaip tai jūs tą pakeitimą pon Rubiko turite priešai save. Pirmininkas, ar norėtų kas nors ar kažką pasiaiškinti pranešė? Ne, tad balsuosime dėl žodinio pranešimo su pranešėjos papildymo, su papildymu. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 11. Dėl 11 pasitikslina pirmininkas. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi suspėjome? Baigiame balsavimą. 9 e, ir 11. Toks balsų santykis priimta. Dabar 12 už prieš susilaikė. Pasitikrinkim. 12 tikrinamės. Baigėme balsuoti. Tikiuosi, kad visi suspėjo. Atmesta. 13 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime dėl 13 elektroninių būdų. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Konstatuojamoje dalyje kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečias už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Pasitikriname dėl trečio pakeitimo elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. Pone Gresle, už ar prieš? 12 to 9. 12 ir 9 toks yra balsų santykis. E, atmesta. Dabar balsuokime dėl viso rezoliucijos teksto. Pradedam balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavome? Baigėme elektroninę patikrą. 20 už, niekas nebalsavo prieš, sveikiname pranešėjam. Ja, meine Damen und Herren, wir sind damit. Ponas ir ponai, balsavimas baigtas. Dėkoju pranešėjams ir pranešėjams, sekretariato nariams padėjusiems mums. O dabar tęsime darbo atvarkę, 12 darbo atvarkės punktas. Tai yra OLAF priežiūros komiteto metinė ataskaita, OLAF tyrimai, klausimai Europos kovos su sukčiavimu tarnybai. OLAF nori pakviesti į keitimąsi nuomonėmis generalinį Europos kovos su sukčiavimo tarnybos e, direktorių Giovanni Kesslerį. Labai neramu salėje. Galbūt galėtumėte pokalbius tęsti už posėdžio salės ribų. Pone Kessleris, sveiki atvykę. Paskutinio posėdžio metu mums nepavyko e, su jumis pasikalbėti, todėl kad e, vertimo paslaugos buvo nebeteikiamos, o mūsų komitetas visada pageidauja dialogo su jumis, o tai reiškia, kad visi nariai turėtų laikytis disciplinos ir mes kartu su koordinatoriais aptarėme galimą procedūrą. Mes e, nutarėme, kad šiandien e, pasinaudosime procedūrą, kuri vyksta ir komisijos narių klausimo metu reikės teikti trumpus klausimus, prašysiu jūsų sutilpti į nurodytą laiką, tai yra viena minutė komiteto narių klausimams, o tada prašysime pono Kesslerio atsakyti taip pat trumpai, dvi minutės bus tam numatytos, taip sieksime šį rytą leisti pasisakyti kuo daugiau kolegų. Ir pirmiausia, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad komitetas pateikė klausimyną e, skirtą tiek OLAF priežiūros komiteto, tiek pačiam OLAFui, tiek komisijai. Tas klausimynas buvo nusiustas e, mano išvardintoms e, šalims. Deja, maždaug 40 procentų klausimų iš pateiktų komisijai ir Olafui nebuvo atsakyta, todėl kad buvo argumentuojama tuo, kad tyrimai dar vyksta. Todėl mes šiandien Tikimės, kad galbūt į kai kuriuos klausimus bus įmanoma atsakyti būtent šiandien, E, juo labiau, kad kai kurios detalės susijusios su kai kuriomis temomis jau yra paskeltos viešai žiniasklaidoje. Ir mes komiteto vardu prašome į šios klausimus atsakyti, juo labiau, kad tai bus ir pagarbos išraiška. Mes jau devynerius mėnesius laukiame atsakymų į klausimus susijusius su komisijos nariu atsistatydinusiu ponu Dali. Jau nuo gegužės 20 dienos pirmininkų suiga paprašė išaiškinti šį klausimą, išnagrinėjus Olaf tyrimo medžiagą, kodėl komisijos narys dalį atsistatydino, e, buvo kreiptasi į OLAF tarnybą, taip pat priežiūros komitetą. Mes e, nesutiksime su tokia praktika, kai klausimas mums yra neatsakoma. Tačiau tuo pačiu turime ž... taip pat žinoti, kad šiuo klausimu buvo pasisakyta viešai spaudoje. O tai, kad tos tarnybos dabar neteikia jokio uh, um, atsakymo mums yra nepagarba parlamentui. Todėl norėčiau pasiūlyti, kad išklausę frak... tiksliau e, kiekvienai frakcijai suteik... frakcijos nariams suteiksime galimybę pasisakyti. Uh, Pone Kesleri, praėjusio posėdžio metu mūsų nariai neturėjo galimybės pateikti jums klausimus, todėl dabar koordinatoriam žodis, bet pirmiausia dėl darbo tvarkos taisyklių, ponas Kalfinas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu atsiprašyti, kad negalėjau dalyvauti koordinatorių posėdyje. Panas Gairis negali dalyvauti šiandienos posėdį čia komitete. Aš visiškai pritariu jūsų pasiūlytai procedūrai. Manau, kad mes turime išgirsti kuo daugiau atsakymų į klausimus, kuriuos mes pateikėme. Žinant, kaip posėdis vyko prieš tai, mes e, galbūt turėtume prieš tai suteikti, tiksliau e, apskritai suteikti um, generaliniam direktoriui penkias minutės e, kalbėjimo laiko, nes e, galbūt nereikėtų viršinti, viršyti tų penkių minučių, bet tai būtų sažiningesnė procedūra nei dvi minutės. Taip, tai pastaba dėl darbo tvarkos. Dabar kreipiuosi į koordinatorius. Pone Greslė. Ponas generalinis direktorius praėjusio posėdžio metu kalbėjo 45 minutės. Ir dabar tikrai nereikėtų sakyti, kad jam nesuteikiamas kalbėjimo laikas. Manau, kad keitimasis nuomonėmis, kai atsovavama tik viena pusė, yra nieko gero. Balsuokime dėl to. Ar panas Štas dar nori pasisakyti? Dėkoju, norėčiau prisidėti prie to, ką sakė ponia Gresler. Jo lab, kad šios dienos dokumente e, devinių puslapių yra išdėstyta tai, ką generalinis direktorius kalbėjo per tas 45 minutės, tuose devyniuose puslapius yra to rezumė. Aš manau, kad ponas Kessler turėjo galimybę pateikti savo nuomonę pirmo mūsų susitikimų raundo metu Jis turėjo galimybę atsakyti Europos parlamento klausimus, kai kuriais atvejais netgi kaltinimus gal. Ir dabar reikėtų užduoti tik tai klausimus, kadangi iki šiol mes turime galimybės to padaryti. Gerai. Remdamasis Kalfino pasiūlymų, balsuokime, kas už tai, kad būtų penkios minutės suteiktos ponui generaliniam direktoriui. Pakelkite rankas, kas už. Elektroninis balsavimas dėl to, kas pasisako už tai, kad penkias minutės reikėtų suteikti pasisakyti generaliniam direktoriui, o po to jau bus jūsų klausimai. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar įranga nebeveikia? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Ne, neveikia. Pakartokime balsavimą. Balsuojame. Mhm. Okay. Okay. Now it's closed. Okay. Balsavimas baigiamas. 8 e, už, 7 prieš, o ponia Greslė. Kurioje pusėje? 8, 8. Atmesta. Taigi, pradėsime klausimų etapą. Pirmiausia, buvo nutarta e, suteikti galimybę koordinatoriams pateikti klausimus per vieną minutę. Pirmiausia, APP frakcijos vardu pone Greslė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė generalinė direktoriau. Džiugu, kad jūs čia ir galime keistis nuomonėmis. Noriu pacituoti balandžio 13 jūsų interviu CDF Jūs e, kalbėjote šiame interviu apie tai, kad e, telefoninio pokalbio atkarpa, e, kurios metu kitas nežinojo, jog yra pasiklausoma, tokia praktika yra įprasta ir teisėta, tačiau jūs pamiršote tai, kad kit tas pokalbio dalyvis nežinojo, kad jo yra pasiklausoma. Pasiklausimas vyko Olafo patalpoje, buvo paklausomas mobilusis telefonas, Europos teisingumo teismas prieimė sprendimą, e, kuriame buvo išaiškinta, jog toks e, pasiklausimas yra neteisėtas remiantis Belgijos teisės aktais. Noriu paklausti, kodėl jūs dabar manote, kad toks pasiklausimas yra teisėtas ir kad tai vyksta sistemiškai. Ačiū, kad laikėtės kalbėjimo laiko. E, klausimas konkretus. Pone Kesleri, gal galite tiesiai konkrečiai atsakyti? All, may... Dėkoju. Gal galėčiau pasinaudoti papildomų 15 sekundžių ir paklausti. Štai ko. Norėčiau šio susikimo pabaigoje paprašyti pasidalinti mintimis e, raštu Kol kas nežinau, kokio formato bus šis susitikimas, nes aš raštu parengiau šį beitą ir norėčiau padalinti, ką turiu. Ir galiausiai šios sustikimo pabaigoje aš labai tikiuosi, kad leisite man padalinti tai, ką aš jums parengiau raštu. Tai yra atsakymai į pateiktus klausimus. Tiesiog manau, kad jums tai galėtų būti naudinga ir aš turiu tokį prašymą. Atsiprašau, sako pirmininkas, turiu jūs pertraukti šios minutės mes jums neužskaičiavom. Mes jau išdalijom, ką jūs parašėte ir visi e, komiteto nariai gavo jau šią medžiagą. Atsiprašau, sako ponas Kessleris, nebuvau informuotas, kad visą tai uždalinta, tai prašau leisti atlikti tai, kas jau yra padaryta už mane. Pirmininkas, o dabar kvieščiau atsakyti į užduotą tą labai tikslų klausimą. Be abejo, sako ponas Kessleris, atsakysiu. Pone pirmininkė, pirmiausia, ponė Greslė. Šis klausimas dėl buvo sakoma, yra taikomas sistemiškai, sistemiškai klausomas į telefono pokalbį. Taip nėra, norėčiau jums tą pasakyti. Vyko toks atvejis tyrimo metu ir tai buvo pasinaudota dviem atvejais, kai buvo pasiklausoma dviejų asmenų pokalbio. Ir tai buvo atlikta prieš tyrimą dar ir tie žmonės šito nežinojo ir Olafas dar taip pat nedalyvavo e, tyrime. Tiesiog pokalbis buvo įrašytas, bet ne Olafo. Taip atsitinka kartais, kad pokalbį kalbėtojai mėgsta įrašyti. Ir tas telefono skambutis paskui buvo pateiktas mums kaip įrodymas. Ir tai buvo panaudotas Paskui toks pasiklausimo atvejis įvyko antrą kartą. Tas pats asmuo dar kartą įrašė telefono pokalbį jau vykstant tyrimui, dalyvaujant Olafo tyrėjams. Lygiai taip viskas yra aprašyta priežiūros komiteto ataskaitoje. Mes apie tai kalbėjome praėjusio posėdžio metu. Niekaip nebuvo pažeistos e, teisės nuostatus niekaip nebuvo pažeistos kieno nors pagrindinės ar žmogaus teisės. Šis klausimas be abejo bus aptariamas teismuose, byla gali būti nagrinėjama teismuose, jeigu asmo išreikš tokį pageidavimą. Tačiau E, visa tai, kas buvo atlikta, yra visiškai legalų ir tai nėra sistemingai taikomos tyrimo priemonės. Ja, dank, äh, die... Labai ačiū, kad laikėtės e, laiko, pana Gresla. E, tai būtent todėl man paširpsta nugara, kai kas nors kalba apie tą teisėtą pasiklausimą, pabrėždamas, kad tai yra teisėta ir kad mes dėl to ginčijamės mane stebina. E, taryba paprašė e, teisinių išvadų dėl šių telefoninių pokalbių pasiklausimo. Aš tikiuosi, kad e, šios išvados yra rengiamos. Buvo paskelta, kad turėtų būti pateiktos vasario mėnesį, tiksliau paskelta apie darbą, tačiau vis dar jų nėra. Ponas Kesleris. That, uh turėčiau pasakyti štai ką. Pirmasis tas telefono skambutis, tas pokalbis, kuris buvo įrašytas, buvo panaudotas tyrimui. Antras e, telefono pokalbis nebuvo naudojamas kaip įrodymas, net neegzistuoja jo skripto. Jis neturėjo jokios įtakos tyrimui. Tiesiog tai irgi patvirtina, kad nebuvo pažeistos jokios niekieno teisės. Mes tai pažymėjimo ataskaitoje, mes visą tai atlikome skaidriai, nieko neslėpdami. Ir norėtume pasakyti, kad tyrimų įtakos neturėjo šie įrašai. Ja, vielen Dank. Damit... Labai ačiū. O dabar SRD frakcijos vardu koordinatorius Kalfinas. Uh, Dėkoju, poni pirmininkė. Aš manau, kad mūsų uh, kad ne, ne jūs turite pasakoti, kas legalu, kas ne. Man iš tiesų e, keista dėl to, kai prasidėjo posėdis šiandien. Aš manyčiau, kad aš turėčiau laiko turėti klausyti du, dvi minutės, kad galėčiau užduoti visus klausimus rūpnus ponui Kesleriui. Netaip turėjo prasidėti šitą sesiją klausimų apskritai. Pone Kesleri, norėčiau, kad jūs išdėstytumėte uh, E, kas ir kaip. Ir savo laiko minučių jums ketinu skirti tam reikalui. Ponas Kestelis, dėkoju. Kai kam jokinga tie visi klausimai, bet manau, kad turėtumėt žinoti viską. Praėjusiu metu gegužį mes gavom oficialų skundą iš komisijos ir ten buvo pateikti rimti kaltinimai. Ten buvo nurodyta, kad komisijos teisėkaros procedūra dėl tabako peržiūros direktyvos galėtų būti įtakota. E, buvo kalbama, kad ten yra kažkokių neaiškių pinigų klausimas ir buvo e, kreiptas į Olafą tada ir ką Olafas darė, gavęs tą tokį rimtą skundą. Be abejo, tai reikalas pavojingas komisijos reputacijai. Olafas, kaip mums liepia mūsų pareiga, pradėjo nedelsiamą tyrimą. Mes be abejo laikėmės visų konfidencialumo e, kriterijų tyrimą atlikdami. tyrimo metu nebuvo patirta jokio išorinio spaudimo. E, tas tyrimas buvo nepriklausomas profesionalus. Atvirai galima pasakyti, kad mes juo didžiuojamės, tyrėjai atliko puikų darbą ir tyrimo pabaigoje mes pateikėm visus reikiamus įrodymus, išdėstėme juos savo ataskaitoje, pateikėme jį kaip numatyta pagal teisinę tvarką, perdavėme tai politinėms institucijoms, Europos komisijai, kuri buvo suinteresuota institucija, kad jie įvertintų, kas ten parašyta ir kad pateiktų išvadas. Ir tuomet komisija priemė politinius sprendimus ir pateikė išvadas. O kompetitingos teisinės struktūros taip pat galėjo atlikti joms tenkantį darbą ir galėjo priimti sprendimus E, pagal numatytas teisinės taisyklės. Vienus sprendimus politinius priėmė vieni subjektai, o teisinius sprendimus jau buvo priemusios teisinės institucijos, buvo nuteistų asmenų šioje byloje ir panašiai. Ir procedūros dar tebe vyksta Maltos teismuose. Institucijos e, dirbo efektyviai, sakyčiau, šiuo klausimu. Ja, vielen Dank. Ačiū. Išklausysime kitą koordinatorių. Minutė. Kalbėsiu trumpai. E, Pone generalinė direktoriau, atlikus tyrimą e, ir turint omenyje viską, kas nutiko e, susijęs su komisijos nariu dali, šioje institucijoje, kitose institucijose, ar jūs dabar su ta patirtimi ką nors darytumėte kitaip? Pane Kesleri, vieną minutę. Per vieną minutę galiu pasakyti, kad aš nebūčiau nieko daręs kitaip. Aišku, kiekvieną kartą galima mokytis iš e, praeities, tačiau e, tie suklastoti dokumentai, neteisingi įtarimai arba iš dalies nutekinta informacija siekiant užpulti Olafą arba kvesenuoti šios tarnybos nepriklausomybę. Taigi, jei tai mane būtų paveikę, tai aš turėčiau elgtis kitaip kitą kartą, bet tai reikštų, jog aš žlugdyčiau Olaf tarnybos nepriklausomybę. Aš tikrai nieko nedarysiu kitaip, mes ir toliau būtent taip atliksime tyrimus, suvokdami savo įsipareigojimus, profesionalumą ir nepriklausomybę, kaip mes visada tai daromės. Imsimės visų rizikingų kabutėse um, tyrimų, net tais atvejais, kai esame politiškai užpuolami e, aukšto profilio politikų. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu koordinatorius ponas Kilakakis. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano klausimas būtų susijęs štai su kuo. Kaip Olafas elgėsi po tyrimo? E, ties atvejais buvo aprašytas spaudos. Kas jie atsitiko? Ogi štai kas. Spauda gavo ne visą informaciją. O apkaltintas komisaras negalėjo irgi prieiti prie jį dominančių dokumentų. Tad kaip pateikiam informaciją spaudai? Nesmo, kuris turėjo gintis, negalėjo to padaryti, nes neturėjo visos informacijos. Komisijos pirmininkas ir jo tarnybos kompetingos nusprendė kreiptis į spaudą. Ir kaip manote, ar dabar vėl kreiptumėtės į spaudą, žinodamas, kad asmo neturi galimybių gintis? Yes, thank you for the... Sure, sorry. So, yeah. Herr Kessler, bitte für zwei Minuten. Dvi minutės, ponė Kessleri, prašom. Pirmiausia. Aš tariausi su kompetentingais asmenimis kreiptis į spaudą ar ne. E, buvo tarp pareigūnų aptartas šis klausimas. Komisaras nusprendė atsistatydinti ir mūsų buvo didelė naujiena. Mes apie tyrimą nekalbėjome net po jo. E, be abejo, jeigu dalykai netampa vieši, mes jų nekomentuojame viešai. Bet tuo atveju, kai komisaras atsistatydino po Olafo tyrimo, tai reikalas tapo viešas, tad būtų buvę naivu galvoti, kad spauda nieko nesakys po to, kai komisaras nusprendė atsistatydinti. Ir mes gavome signalų dėl to, kad spauda jau veržiasi į Olafą ir nori pateikti savo klausimus. Dėl organizacinių klausimų mes nusprendėme, jog būtų skaidriau ir elegantiškiau, taip sakant, jeigu surenktume e, spaudos konferenciją, kaip tą daro komisija e, vidury dienos ar dienos pabaigoje. Tai buvo grinai organizacinis sprendimas – siekiant išvengti, kad netektų į tą klausimą atsakinėti kas pusvalandį, kurį spauda vis tiek būtų pateikus. Ir antra, jei, ar aš manau, kad sąžininkai buvo pasiektas su komisaru? Aš manau, kad taip, nes mes ir konferencijos metu, ir vėliau po komisaro atsistatydinimo susilaikėme nuo bet kokių komentarų. Kokobų vyko e, susitikimas, Strasbūre vyko susitikimas, aš tuomet sakiau, kad būtų nesažininga, jeigu aš jums pateikčiau ataskaitą, jeigu aš jums pateikčiau visus mūsų surinktus įrodymus dėl komisaro, nes tai turėtų būti atliekama pagal procedūrą. Tad mes nesielgėme nesažingai. Konferencijoje mes pasakėme tik štai ką, kad nebuvo galutinių, galutinių įrodymų, kurie įrodytų komisaro atsakomybę. Tiesiog mes elgėmės sąžininkai, mes susilaikėme nuo specifinių atsakymų, mes nepateikėme tų galutinių įrodymų ir nedarėme nieko neleisenų. Kas gyvyko tos pastarosius mėnesius, o gyvyko visiškai, visiškai priešingi dalykai buvo pateikti įrodymai prieš mus. Tie įrodymai buvo sufabrikuoti. Bet mes atsisakėm dalyvauti šiuose žaidimėliuose dėl tų pačių priežasčių. Mes norėjom ramiai dirbti ir mes nenorėjome aiškintis viešai. Tiesiog nusprendėme, kad verta tą daryti tvarkingai, gal procedūrą teismuose Ačiū, labai svarbus klausimas, todėl leido ilgiau kalbėti. E, papildomas trumpas klausimas, ponai Skilaka. Mano patikslinamasis klausimas. Ar e, jūs galėtumėte, ar jūs būtumėte galėję spręsti šį klausimą, neteikdamas uh, atsakymų spaudai. Ar galėjote tiesiog likti savo tarnyboje ir leisti reikalams klostytis patiems? Aš svaršiau apie tai, tačiau buvo neįmanoma atsisakyti kontakto su spauda ir tai būtų nesažininga. Ar galite įsivaizduoti tokią situaciją, kai komisijos narys atsistadydina uh, dėl Olafo tyrimo, o Olafas nekomentuoja tyrimo esmės. Manau, kad ir skaidrumo vardan turėjome žengti tokį žingsnį. Mes negyvename slaptoje valstybėje. Aš e, nebuvau nesažiningas. Aš skaidriai e, pateikiau skaidrius faktus nepamirždamas komisijos nario nekaltumo prezumcijos. Todėl tie dalykai, kuriuos išsakiau, e, buvo neutralūs, e, suvokiant visų pusių įsipareigojimus ir aš tikrai turėjau tą pareiškimą spaudoje padaryti, nes priešingų atveju ta tyla ir neskaidrumas būtų buvę daug blogesni ir pačiam įtariamam asmeniui. Ačiū, dabar žalių frakcijos vardu, ponas Bartstas, vieną minutę. There's no translation. Kalbėtojo mikrofonas neveikia. Okay. De techniek uh, laat ons in de steek. Um, meneer Kessler. Technika mus pavedė. Pone Kessleri, Išklausiau tiksliau, perskaičiau jūsų atsakymus į mūsų klausimus, kuriuos išdėstėte raštu, tačiau manau, kad kokybės prasme tai nėra patenkinamas rezultatas. Jūs mus, klai, mus klaidinate ir kartais netgi netinkamus atsakymus pateikėte. Pateiksiu pavyzdį. Tai štai pavyzdžiui, ponė Šimbri. Vadovavo skyriui Maltoje. Jūs sakėte, kad tam tikrose e, pokalbėse ji dalyvavo. Na, o ji sakė, kad keturiose iš penkių pokalbių ji dalyvavo. E, pono Zamits anglų kalba nėra tokia gera, todėl ji netgi e, kaip vertėja kai kuriuose, pos, e, kai kuriuose susitikimuose dalyvavo. Kodėl jūs, ponė Kesleri, mums meluojate dėl to? Nesu tikras, e, kad supratau jūsų klausimą, tačiau pasakysiu, kas nutiko, o jūs tada nuspręsite, kas tiesa, kas ne. Labai paprasta. Pone Skembri ar Šembri buvo AFKO, tai yra kovos su sukčiavimu Maltoje direktorė. Mes bendradarbiavame su valstybių narių tarnybomis. Paprastai tie tyrimai valstybėse narėse atliekami su nacionalinėmis kovos su sukčiavimu tarnybomis. Tie veiksmai, kurie buvo atlikti Maltoje, buvo atliekami jai dalyvaujant. Jūs kalbėjote apie interviu. Aš nesu tikras, kad tai yra keturi. Mes ėmėme interviu iš Silvijo Zamit Maltoje. Taip pat buvo apklausiamas ir beje, ji suteikė mums savo patalpas. Taigi mes apklausėme vieną kartą ir ponę Gail Kimberly Maltos tarnybos biure dalyvaujant direktoriai. Ir tai nebuvo kažkas blogo ir aš tikrai nesu kaltas, tai yra procedūra, kuri taikoma apklausiant ir jos vardas buvo įtrauktas į protokolus, ji pasirašė po jais ir aš noriu pasikartoti, kad tie interviu buvo atlikti Maltoje, Maltos kovos su sukčiavimu tarnybos biure. Ar ji buvo vertėja ar ne? Aišku, kai kuriais atvejais interviu vyko anglų kalba, tai yra visiems žinoma kalba ir ponui Zamidui ir poniai Kimberly e, primtina kalba. Interviu su ponu Zamit metu, kiek aš prisimenu, ji mums padėjo išversti keletą um, ap, savokų Maltos kalba į anglų kalbą. 31 van de vragenlijst. Antwoord op... Pone Kessleri. 93C atsakymas. Pone Šambry atveju jūs sakote, kad ji interviu ar pokalbiuose nedalyvavo, ji E, visai kitokį vaidmenį atliko tyrimuose. Taigi jūs meluojate. Na ir dar vienas klausimas e, susijęs su ankstesniuoju. Jeigu dabar pasižiūrėtume į sąrašą asmenų, kurie e, dalyvavo pokalbiuose arba interviu, tai kai kurie netgi tuo pat metu dviejose pokalbiuose ar tai interviu dalyvavo. Kaip ten dabar yra? Ar tie asmenys turi klonus, ar gali pasidalyti, dalyvauti vienu metu dviejose pokalbiuose ar tai interviu? Nežinau, ar jūsų darbų darbuotojai tokie supermenai ar, ar kaip ten, ar čia vėlgi meluojate? Pane Kessler, vieną minutę. Pakartosiu, ponė Skembri dalyvavo trijuose ar dviejuose interviu, kurie vyko jos biure ir tai yra užfiksuota. Ji nedalyvavo bendrame tyrime, ir ji nevaidino jokio vaidmens nei parengiant ataskaitą, nei kitose fazėse. Ji tiesiog padėjo mums mano minėtose atvejuose interviu metu Maltoje. Antra. Mane kiek stebina faktas, dėl žmonių dalyvaujančių e, interviu. E, tai yra įprasta procedūra, nieko keista. Pirmojo interviu metu šio tyrimo rėmose pirmieji tyrimieji tiksliau žingsniai buvo apklausti Swedish Match atstovus. Nežinau, ar tai buvo trys ar keturi kuriuos mes e, pakvietėme į Olafą ir jie atvyko į Olafo pastatą ir tuo pačiu metu, kodėl buvo apklausiami visi vienu metu, siekiant užtikrinti interviu tikrumą. Jei interviu būtų vykę vienas po kito, Apklaustasis žmogus galėjo informuoti kitus apie klausimus ir taip toliau. Taigi, siekdami užtikrinti, kad tos pačios įmonės darbuotojai nesuderintų atsakymo ir kad teiktų tikrą informaciją, mes apklausėme juos vienu metu trijose ar keturiose skirtingose patalpose tame pačiame aukšte Olafe. Skirtingi tyrėjai apklausė. Vienas, kiek prisimenu, e, buvo e, atsakingas tyrėjas. Aš gal painiojuosi, tačiau iš ties tai buvo vienas tyrėjas ir ką jis darė, jis dalyvavo daugiau nei viename interviu, siekdamas užtikrinti, ir to mes patys taip pat siekiame, kad mūsų klausimai apklausiamiesiems Swedish Match atstovams būtų nuoseklus. Taip pat siekiant informuoti Olaf tyrėjus apie atsakymus, kuriuos teikia Swedish Match įmonės darbuotojai kitose patalpose, kitų apklausų metu. Taigi tai nėra anei keista, anei stebuklas. Tiesiog tyrėjas eina iš vienos e, patalpos, kurioje apklausiamas asmuo, į kitą patalpą ir dar į kitą, siekdamas teikti teisingus klausimus. Jis yra daly, interviu ar apklausos dalyvis iš dalies ir tai nėra nieko slapto. Ačiū. ACR e frakcijos vardu, ponia Andreasan, vieną minutę. Thank you, Chair. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau pakartoti, kad mes nesame tyrimo institucija. Mes negalime į tyrimo procedūros detalės leistis, nes nėra, tokių įgaliojimų neturime. Tačiau dėl Olafo nepriklausomybės turiu įtarimų. Ir tokių įtarimų pasirodžius dešimt metų vis pasitaiko. Olafas gali tirti tam tikrus dalykus, jeigu to prašo Europos komisija, jeigu atsiranda kažkokiu atveju komisijos vidėje, Olafas taip pat gali įsikišti. Ir aš manau, kad Olafas atitiko savo tyrimais galiojančias taisyklės, tačiau Europos komisija e, siunčia pasarų metų skundus dėl to, kas vyksta institucijose. Norėčiau paklausti, ar žinote, jog jeigu komisaras dalybų pateikęs kokį nors skundą dėl to, kad jo teisės buvo pažeistos, Olaf, ar žinote, ar kad jis pateikė tokį skundą, kad jo teisės buvo pažeistos? Toks būtų mano klausimas. Ponas Kesleris. Nežinau, ar teisingai supratau pirmą klausimo dalį. Jūs Na, na taip, be abejo, jūs klausite, ar, jeigu teisingai supratau, sako kalbėtos, kad komisija gali siūsti, ar siunčia komisija mums kokius nors kitus skundus ar panašiai. Taip, taip, taip, tokių būna. Jų gali pateikti ir generaliniai sekretoriai ir, ir, ir taip, mes gauname nemažai skundų. Jie privalo pagal galiojančius reglamentus tą daryti, privalo atsiųsti skundus su visais e, sukčiavimo įtarimais jeigu mato, kad egzistuoja institucijose ar, ar tarp e, komisijos darbuotojų kokių nors negerų dalykų susijusių su sukčiavimu ar panašiai. Olafo paskutinėje ataskaitoje už pastarosius metus mes galime pamatyti, kad nuo praėjusių metų, ir tai labai svarbus dalykas, pamatėme, kad tokio paučio informacijos kiekis auga, kai komisija ar valstybės narės ar viešos institucijos siunčiamus skundus. E, tų skundų mažėjo kurį laiką ir štai nuo praėjusių metų jų kiekis vėl pradėjo didėti. Mano požiūriu, tai rodo, kad institucijos ryštingiau kovoja su šio pobūdžio pažeidimais ir labiau pasitikė Olaf. Sorry, and now the second part of the question. O dabar antroji klausimo dalis. Prašyčiau mane priminti, sako panas Kesler. Ar skundėsi komisaras daly, regis? Toks buvo klausimas. Kiek žinau, sako ponas Kesleris. Jis aktyviai reiškėsi spaudoje, Ir dėl to mes žinom kai kurios dalykus. Jis, regis, pateikė skundą Liuksemburgo teisingumo teismui, apskūsdamas Europos komisiją. Dėl šios bylos būtent jis skundėsi teismui. Kiek žinau, ponas komisaras taip pat minėjo ir tą faktą, kad bus kreipiamasi į Olapo priežiūros komitetą. Tokį skundą pateikė komisaras dėl Olaf, aš žinau apie tai. Na ir gerai, kad tas reikalas buvo nagrinėjamas teisme, mūsų pozicija buvo teisinga, Mes taip pat kreipėmės į poną Vinstubį priežiūros komiteto vadovą, klausdami, kas atsitiko ir kad jeigu mes ką pažeidėm, kad mums būtų nurodyta ką. Eine Minute, bitte. Pone Andreasen, ar turite patikslinamą į klausimą? Klariai. Tiesiog norėčiau pasitikslinti šį veitą. Pirmiausia, regis padidėjo skundų po daly E, atveju, ar ne? Europos komisijos skundų kiekis nuo tada padidėjo Olafui teikiamų, ar kaip? Ar iki komisaro daly bylos tų skundų skaičius jau buvo pradėjęs didėti? Ir antra, ar komisaras daly skundėsi tik dėl Olaf priežiūros komiteto, ar jis skundėsi dėl to, kad buvo pažįstus jų žmogaus teisės? Okay, yeah. Ponas Kessleris, pirmiausia, Kai aš kalbu apie gaunamų skundų kiekį ir jo didėjimą, aš galėčiau pasakyti, kad kalbu apie 2012 metus. Lyginant su ankstesniais metais, nežinau tokios labai tikslios statistikos susijusios su informacijos gavimu, kurią pateikia institucijos. Aš kalbu apie 12 metų spalį. O labai detalių dalykų jums čia pasakyti negaliu. Kiek žinau, atsakydamas į antrą klausimą dalį galiu pasakyti štai ką. Na, galbūt aš kažko ir nežinau, gal kažkas buvo nuveikta, o aš nežinau to. Tad prašyčiau labai manęs už tai nepeikti, tačiau uh, Kiek žinau, komisaras skundėsi tuo, kad buvo pažeistos jo e, žmogaus teisės mūsų turimo metu, kadangi mes, sakoma, e, nesikreipėme į priežiūros e, komitetą, Olafo priežiūros komitetų, tiesiog perdavėme Belgijos institucijoms bylą. Tiek žinau, toks buvo pono komisaro skundas. Ačiū. O dabar vieningųjų kairiųjų frakcijos vardu panas Devoja. Ačiū, pirmininkė. Pasižiūrėkime dabar į visą dalį bylą. Atrodo, kad Olafui buvo daromas didelis spaudimas tam, kad greitai, kaip mano greičiau būtų išspręstas šis klausimas ir ko gero dėl to buvo padaryta klaidų. Ir tai mane priveda prie Olafo nepriklausomumo klausimo. Pone Kessleri, ar galite mums pasakyti, kokių yra saugiklių jūsų tarnyboje? ar visose procedūros etapuose tam, kad būtų išlaikytas nepriklausomumas. Ar komisijos prašymai, pavyzdžiui, turi būti ignoruojami dėl to nepriklausomumo, kaip ten yra. Pone Kesler, jums dvi minutės. Mes neturėjome jokių instrukcijų ir niekas mūsų iš išorės neveikė. Jei kas nors e, e, teigia, kad mes e, veikiame E, priklausoma, tai netiesa mes nepriklausome. Kiekvienas turi teisę atsakyti neigiamai, neturėdama žinių. Ir aš e, ir raštu aiškinau, kad jei aš net raštu e, pasisakyčiau, kad mane finansuoja tabako gamintojai, Ir jei tai būtų nuolat kartojama, jei tai būtų nepagrista ir neteisinga ir šmeižikiška informacija, tai tuo atveju, aišku, reikia ieškoti įrodymų, tačiau mes neradome jokių įrodymų. O komisija nedarė jokio spaudimo, netikė jokių instrukcijų. Aišku, mes gavome laišką, kuriame buvo Mm, Katrinos Dei pateikti įtarimai raštu pirmininko vardu buvo kreipiamasi į mus, kad Swedish šią informaciją teikia jums, jūsų kompetencijoje priimti sprendimą, tirti ar ne. Taigi taip buvo kreiptasi į mus, kad šis klausimas būtų svarstamas prioritetinė tvarka. E, tai tikrai negali būti interpretuojama kaip spaudimo darimas mums ar pono Baroso instrukcijos. Pavyzdžiui, prieš dvi savaitės iš kitos ES institucijos, iš vieno darbuotojo gavau informaciją, o tos institucijos e, vadovas viršui užrašė, prašau, atlikite tyrimą per 15 dienų. Taip būna, tačiau aš to nevertinu kaip išpolį mūsų tarnybos nepriklausomybei, aš to nevertinu kaip instrukcijų, jei ponas Barosas paprašė atlikti tyrimą kaip prioritetinį. Tai tuo buvo siekiama apsaugoti komisijos ir komisijos nario reputaciją, tačiau Tai nereiškia, kad mūsų tyrimas buvo, buvo skubesnis neįprasta. Penkerius mėnesius truko tyrimas ir mes gal būtume galėję tyrimą atlikti trumpiau. Ir neseniai aš gavau skundą iš vieno iš jūsų kolegos, e, kuriame buvo kalbama, kad tyrimas buvo per ilgas - penki mėnesiai. Mm. Yep. Micro. Okay. So, ich habe die Sitzungsleitung. Deja, aš čia pirmininkauju ir dabar De Jong gali pateikti patikslimą į klausimą. Dėkoju. Aš labai aišku klausimą uždaviau. Pačiame Olafe, kokios yra garantijos procedūrų metu taikomos tam, kad būtų užtikrintas nepriklausomumas? Neišgirdau atsakymo. Taip pat dar kitas klausimas buvo, kokiu priemonių įmamasi tam, kad būtų užtikrintas nepriklausomumas nuo komisijos. Ir apskritai, kodėl jūs neprotestuojate? Jeigu, pavyzdžiui, jums yra siunčiamas laiškas, sakė, kuriame sakoma, kad skubiai reikia kažką tai spręsti, tai aš tiesiog atsakyčiau, kad tai yra ne jūsų reikalas ir mes esame nepriklausomi ir patys sprendžiame, kaip ir kada nagrinėti. Ačiū, Kesleri, vieną minutę. E, mane netaip sunku įžeisti ar užpulti. Ir jei Barosas kreipėsi į mane prašydamas atlikti tyrimą prioritetinę tvarką, tai nieko naujo. Kartais būna, kad institucijos paprašo tyrimą atlikti kaip galima greičiau, nes jos privalo priimti atitinkamus sprendimus. Tai yra įprastas e, bendradarbiavimas tarp institucijų. Kokios procedūrinės garantijos? Reglamente mm, numatyta, kad mes darome savo nepriklausomus tyrimus. Ir Olafo reglamente yra straipsnis. Neklauskit, e, koks numeris, tačiau tai yra cituojama mano pastabose raštu. Tame straipsnėje yra numatyta, kad Olafo generalinis direktorius e, gali apskūsti komisijos veiksmus, jei tie veiksmai e, kenkia tarnybos nepriklausomybė. Taigi galima kreiptis į teismą. Taip pat yra straipsnis susijęs, susijęs su mūsų tarnybos nepriklausomybės kontrolė. Tačiau šiuo atveju aš tikrai nemačiau, kad būtų puolama mūsų tarnybos nepriklausomybė. Ačiū. Dabar ponas Ehrenhauseris galėtų pateikti klausimą, tačiau jo salėje nėra. Todėl pradėsime antrą klausimų etapą, taip sutaupysime laiko. Ir noriu paklausti, kas kalbės EPP frakcijos vardu, ar ponė Greslė. E, tačiau prieš tai aš norėčiau paklausti pono Keslerio, jūs du kartus kartojote, e, taigi klausimas jums, jūs du kartus kartojate, kad nėra jokių apčiuopiamų įrodymų nustatytų dali tyrime. Ar jūs pats Galvojate, kad ponas Barosas jūs neteisingai interpretavo. Ar Baroso sprendimas buvo teisingas, tinkamas, ar jūs jaučiatės netaip suprastas? Dėkoju. Na, aš negaliu vertinti sprendimų, kuriuos priima kiti žmonės, politinės institucijos ar asmenys. Tai nėra mano vaidmuo ir nes, nesu pozicijoje, kuri man leidžia vertinti, kokias išvadas priima politikai. Tai pirma. Antra. Šiandien ir spaudos konferencijoje po to skandalo. Iš karto sakiau, kad ataskaitoje egzistuoja tie patys žodžiai. Dar kartą galiu pakartoti. Ir aš sakiau, kad nėra jokių galutinių išvadų ar galutinių įrodymų Ir galite dar kartą paskaityti tuos pačius žodžius, nes jie visose ataskaitos egzistuoja. Tai aš sakiau, kad nėra jokių galutinių įrodymų dėl to, kad ponas Daly vadovavo tai operacijai, buvo jos smegenų centras, taip sakant, ar, ar dalyvavo kažkokį šininkavimo operacijoje, ar gavo kyšį iš kitos, nes aš taip nesakiau. Ir tai reiškia, bent jau mano supratimu, yra tam tikras vertinimas. Tai reiškia, kad mes nemanome, kad buvo kažkokių aiškių įrodymų dėl to, kad ponas Daly atliko kažkokią kriminalinę veiką. E, mes taip ir parašėme. Nes ar buvo kriminalinė veika ar ne, turės įvertinti teisminė institucija Maltoje. Tačiau sprendimai, kurie buvo priimti politinių lygmenių ar išvados, kurios buvo padarytos politinių lygmenių, nebuvo padarytos remiantis tomis mūsų pateiktomis išvadomis dėl galimos galbūt kriminalinės veiklos. Buvo remiamasi grinai politiniais dalykais, primant sprendimą. Dar turiu klausimą, patikslinamąjį, sako pirmininkas. Olafo ataskaita buvo panaudota politinėse diskusijose susijusiuose su pono daly atsistatydinimu. Ar tuomet nematinote, kad turėjote aiškiau kalbėti apie tuos įrodymus esančius ar nesančius? Nes vis dėlto jūsų pranešimu, jūsų ataskaita buvo remiamasi politinėse diskusijose. Ponas Kesleris. Tikiuosi, kad turiu dar vieną minutę. Savo rašytinėme dokumente aš tai išdėščiau detaliau. Politiniai sprendimai buvo priimti politinių asmenų, remiantis faktais, dėl kurių nesiginčiama. Nebuvo remiamasi tuo, ar buvo kažkokia galimai e, komisaro baudžiamoji atsakomybė kur nors ar ne, nes apie tai sprendžia teismai. Tačiau ataskaitoje mes jau kalbame ne tik apie tai, mes ataskaitoje atkreipiame dėmesį į visus subjektus, ten kalbame ir apie kitus faktus, kurie buvo labai aiškus. Ir paskui jau buvo galima priimti politinius sprendimus Buvo keliama politinės atsakomybės e, keliamas klausimas. Nebuvo keliamas baudžiamosios atsakomybės klausimas, bet politinės atsakomybės. EVP, Dabar EPP frakcijos vardu ponia Greslė. Ačiū iš ties. Tampa specifiška, ypatinga e, diskutuoti su jumis. Jūs kalbate pusę lūpų, pasakote ne visą tiesą, kalbate apie manipulacijas e, ir pagaliau neaišku, apie ką jūs kalbate. Jūs kalbėjote apie e, sąlyginius įrodymus ir ta savoka yra labai naujas, nauja savoka, dėl to, kad yra arba įrodymas, arba neįrodymas, o sąlyginis įrodymas įrodymas yra kažkoks naujadaras. Ir e, Likščiau dingo kai kurie dalykai e, iš pirminio tyrimo, e, jų nebeliko rekomendacijose e, kažkodėl. Ir antrasis klausimas tai, kaip jūs manipuliuojate atsakymais. 50, į 50 procentų klausimų net nebuvo atsakyta. Man atrodo, kad tai skandalas. Jūsų nu, nuomonė parlamentas yra pakankamai nesvarbus, mes tai jau supratome. Ir aš norėčiau paprieštarauti tokiai praktikai. Kiekvieną kartą, kai jums daromas spaudimas, jūs tiesiog perjungite kanalą ir sakote, aš šiuo klausimu nieko nesakysiu. 36 ir 37 klausimas jūsų vakarienė su pagrindinė liudininkė. Mano klausimas, ar tokia vakarienė yra e, numatyta tyrime, nes jūs į šį klausimą neatsakėte. Pane Kessleri, vieną minutę. Atsiprašau, dvi minutės. Pirmiausia, noriu pažiūrėti, e, pasitikslinti, koks tai yra klausimas. Tai buvo 36 ir 37, patikslina ponė Greslė. 36 B Radau. Jūs kalbėjote apie sąlyginius įrodymus. Yra tokių sąlyginių įrodymų ir yra tiesioginių įrodymų. Tai nėra mano išradimas. O šiuo atveju, ir tai labai aiškiai pateikta ataskaitoje ir mano mm, atsakymuose, mano e, pastabose, kai kuriais atvejais nesusijusiais su, te, su baudžiamąją atsakomybę, e, kai politiniai veikėjai daro politinio pobūdžio išvadas, e, yra vadovaujamasi tiesioginiais įrodymais ir komisijos pasitelkti e, argumentai buvo tikri tiesioginiai įrodymai, nesaliginiai įrodymai. Ir būtent remiantis tais tiesioginiais įrodymais buvo priimtas politinis sprendimas. Pone Greslė, jūs darote nuorodą į rekomendacijas, jei aš teisingai supratau, Olafo pateiktas rekomendacijas. Olafas neteikia jokių rekomendacijų, Olafas pateikia ataskaitą komisijai su lydimuoju laišku, kuriame, norėčiau e, pacituoti, aš perdaviau šiuos duomenis komisijai ir vienintelė mano rekomendacija buvo e, surinkto tyrimo medžiagos perdavimas komisijos pirmininku. Taigi tai buvo um, vienintelė vieninteliai politiniai ar etiniai pamastymai um, tame laiške. Mes neteikiame jokių teisinių rekomendacijų. Mes kreipiamės į generalinį um, advokatą Maltoje. Mes nesikreipėme dėl e, suėmimo, e, tačiau mes pateikėme e, tyrimo rekomenda, atsiprašau, tyrimo medžiagą atitinkamų institucijų atstovams, kad jie toliau e, tą medžiagą pasinaudotų ir priimtų sprendimą. O e, jūsų klausimas yra atsakytas ne tik šiame klausimyne, apie kurį jūs kalbate, tačiau aš pirmiausia, e, visus e, atsakymus pateikiau parlamentui. Galiu patikslinti, gegužės penktą dieną vyko ta vakarienė, gegužės penktą dieną jūs atsakėte ir į kitus klausimus, tai yra į klausimą, ar jūs įspėjote pagrindinę, į, e, pagrindinę liudininkę dėl galimų komisijos veiksmų. Tai buvo 36 klausimo B punktas, į kurį jūs neatsakėte. Ne, aš neapklausiau nieko Maltoje ir aš nieko nepasisakiau. E, Times of Malta, aš netaip gal supratau. Taigi nieko aš neteigiau Times of Malta. Kokio klausimo? Taip, šio klausimo aš sakiau, kad tai yra tie patys dalykai, kuriuos aš išvardijau ir savo atsakymus, atsakydamas į parlamento narių klausimą. Būdamas pirmininku noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad į šį klausimą nebuvo atsakyta dėl kelionės išlaidų ir dėl vakarienės su pagrindinė liudininkė. Aišku, aš spaudoje tikrai nekalbu apie kelionės išlaidas, tai jau tikrai, o nieko keisto, nes. E, kelionės išlaidos e, būna e, tyrimo e, metu, tiesiog susidaro. Ir dėl bet kokių su misija atliekamų patiriamų išlaidų informacija neteikiama žiniasklaidai. Aš tikrai neturiu nieko slėpti, tačiau Mūsų teisininkai atkreipė dėmesį į vieną dalyką. Iš tikrųjų, aš neslepiu tų kelionės išlaidų, tačiau jei mes dabar Europos parlamentui, spaudai ir visiems pradėsime e, aiškinti, kokios yra kelionės išlaidos susijusios su vykdomais tyrimais, tai gali būti suvokiama kaip tyriamųjų veiksmų informacijos atskleidimas, kuris galėtų pakenkti pačiam tyrimui, kuris dar vyksta teisme. Todėl nieko čia keisto su mūsų misijomis, jei pažiūrėsite, kiek žmonių mums teko apklausti, tai nieko keisto, kad mums reikėjo keliauti Ir tas principas yra toks, kad mes nenorime kurti naujo precedento, nenorime viešai atskleisti mūsų tyrimo veiksmų, jau įvykdytų, todėl kad tai gali pakenkti um, baudžiamajam tyrimui. Tai būtų informacijos e, ir tyriamųjų veiksmų atskleidimas. Ar jūs šiame kontekste neižvelgiate tam tikros prieštaros? Jūs pat atsakėte į klausimus Times of Malta, o dabar jūs neatsakote į parlamento narių klausimus, ar jūs e, vakarieniavote su pagrindinė liudininkė. Aš nepateikiau atsakymo parlamentui apie kelionės išlaidas. E, Aš neatsak, neteikiu tokių atsakymų nei parlamentui, nei um, spaudai dėl to, kur aš buvau ir kada aš buvau. Visi klausimai susiję su vakarienėmis. Um, ta informacija yra susijusi su informacijos nutekėjimu spaudai ir tai susiję su tuo tyrimu ir tai buvo tik labai ribota ir iš dalies nutekinta informacija, pagal ką um, vienas apklaustas asmuo, tai yra moteris, pasakė, kad Olaf pateikė savo poziciją spaudai tą pačią dieną ir buvo daroma nuoroda į um, Olafo poziciją, o šios liudininko, šios liudininkės um, apklausos pabaigoje, kadangi jau buvo vėlu, e, Ir kadangi apklaustoji norėjo, buvo alkana, norėjo kažką suvalgyti, aš tiesiog palaikiau jai kompaniją. Tai buvo padaryta pusvalandžio pertrauka antrą valandą 30 minučių po pietų. Tai buvo pietus, o ne vakarienė. O jai grįžus, trys tyrėjai ir atitinkama liudininkė vykdėme toliau apklausą. Ji padarė tam tikras korekcijas ir vėliau dar ji du kartus buvo apklausiama mūsų teisininkų akivaizdoje. Taigi mes patikslinome kai kuriuos dalykus dėl nutekintos informacijos, atsižvelgdami į nutekintą informaciją ir į uh, tai, kas buvo paskelta žiniasklaidoje. Aš čia neižvelgiu jokios prieštaros. Ačiū, mums tai buvo labai svarbu. Atleiskite, e, pone generalinį direktorių, e, tai nebuvo informacijos nutekinimas, e, ši liudininkė kalbėjo teisme. O dabar kolega Balčytis, socialistų frakcijos. Pirmiausia, tai dėl vedimo tvarkos. Jeigu atvirai, tai aš jaučiuosi nejaukiai e, šitame posėdyje ir mes visiems turėsime matyti atsakyti į du klausimus. Pirmiausia, ar tai yra mūsų tikrai tiesioginis darbas, kadangi daly, daly byla yra teisme, atlieka irgi taip pat įvairias apklausas ir ar tai nėra e, ir nebus suprasta kaip mūsų komiteto vis dėlto kišimasis į teisminius dalykus. Reikia atsakyti, reikės atsakyti šitą dalyką, kad mes ateityje tikrai žinotumėm, ką irgi mes galime, o ko mums tikrai nereikėtų galbūt dvigubintis. Antras, e, natūralu, kad šitas klausimas yra komplikuotas ir nepaslaptis, kad matyt generaliniam direktoriui arba jų atstovam viską vėl panašiai reikės kalbėti jau tik tais kitos institucijose. Aš irgi pritariu, kad ateityje mūsų komitetas turėtų daugiau kalbėti apie piniginių lėšų ES piliečių, mokesčių mokėtojų pinigų efektyvumą ir tikrai galbūt e, nebesileisti tokias didelės, sunkes, apibendrinančias diskusijas politinių motyvų pagrindu. Aš turiu vieną klausimą Olafas yra nepriklausoma institucija atliekant iki teisminius tyrimus ir tam tikrus kitus dalykus, tačiau yra sudėtinė Europos komisijos dalis. Noriu paklausti generalinio direktoriaus, ar jūs turite šiandieną aiškiai nusistatytą sistemą ir tvarką santykiams su Europos komisija, su jūs kuruojančiu komisaru, kur ir būtų apkalbėti kai kurie niuansai, kurie ne visada turi būti publikuojami viešai, bet vis dėlto nustatyta tam tikra sistema ir tvarka, kuri leistų ateityje pagerinti ir šitą atvejį, dėl kurio mes jau čia dabar keletą mėnesių visi vargstam ir mėginam įsigilinti į teisminius dalykus. Ačiū. Vielen Dank. Herr Kessler, für zwei Minuten. Ačiū, panas Kessleris, dvi minutės. First of all, on your first uh, remark. Kai dėl pirmos pastabos, ponė Valšyti. Pritariu jūsų mm, mintims, kurias išreiškite pradžioje. Pone Greslė teisingai pasakė, ką minėjau, ką, ką minėjau dėl Gel Kimberly. Ji teisme pasakė žodžius tam tikrus gintama save. Ar jūs čia nematote tam tikro disbalanso? Mes čia sukūrime prezi, precedentą. Aš neva turiu atsižvelgti tai, ką jinai sakė teisme, gindama save. Ji gynėsi, o aš turi, atsakau į klausimą čia ir neva turėčiau kažkaip atsižvelgti tai, ką teisme pasakė ši ponia. Tai yra iš tikrųjų precedentas, kuris yra rizikingas. Ir aš manau, kad turime žinoti štai ką. Aš be abejo gerbiu Europos parlamentą. Bet galbūt į tuos pačius klausimus mes turėsime atsakyti teisme Maltoje. Tai ką? Ji juk jau žinos, ką mes jau pasakėme. Ir ar galite suvokti, kokio pobūdžio implikacijomis mes čia užsiimame? Dabar mes bandome prisišaukti kažkokį kolektyvinį dėmesį. Mes nagrinėjame kažkokius klausimus, jautrius, labai rizikingus klausimus. Ir aš manau, kad apskritai, ką mes darome čia, yra labai rizikinga. Nes žinome, kad vyksta teismo procesas Maltoje. E, ponui Balčyčiui dar norėčiau pasakyti štai ką. Mes turime, be abejo, tam tikrą tvarką susijusią su praktiniu bendradarbiavimu su visomis institucijomis. Ta tvarka, aišku, yra derinama, keičiama kartais su Europos komisija. Mes turime darbo tvarką, tai leidžia lengviau keistis informaciją ir jie mums gali perduoti informaciją paprasčiau ir, ir, ir mes taip pat. Mes irgi galime jiems suteikti savo nuomonę apie tai, ką jie mums perdavė ir panašiai. Su kitomis institucijomis taip pat turime nustatytą darbo tvarką, su Europos parlamentu taip pat ir su kitomis institucijomis. Uh, Mes turime taisyklės, kur jos padeda užtikrinti gerą bendradarbiavimą ir sklandžią tyrimų eigą. Kiek žinau, Europos komisijoje, ir tai yra jau šiek tiek už mano kompetencijos ribų, bet Europos komisijoje egzistuoja Elksenos kodeksas, kuris yra skirtas komisarams. Mes Prieš dviejus metus regisi. Galima sakyti, kad komisija patvirtino kovos su korupcija strategiją ir Olafas dalyvavo rengiančią strategiją. Generaliniai direktoriai visi buvo įtraukti e, Europos komisijos į šią, šio dokumento rengimą ir ta strategija veikia puikiai. Būtent dėl to praėjusiais metais Olafas gavo daugiau skundų, į kreiptasi dažniau buvo. Äh, haben Sie eine Nachfrage, Herr Balcitis? Für eine Minute. Ar turite patikslinamą klausimą vieną minutę? Mano klausimas buvo paprastas. Ar jūs tarėtės dėl bendros e, strategijos ir taktikos su Europos e, komisijos komisaru, kad ateityje panašus, panaši informacija iš tikrųjų nebūtų panaudota prieš ir Olafo instituciją, kurią mes čia, kaip jūs paminėjot, gali nutikėti ir gali pasinaudoti tie, kurie gina save, kad nebūtų pasinaudota prieš Olafo ir Europos komisijos kaip institucijos, nes, pra, nes šita byla gali baigtis iš tikrųjų teigiamai tiem žmonėm, kurie galbūt yra šiandieną e, apklausimi teisme. Danke, Herr Kessler, für eine Minute. Panas Kesleris vieną minutę. Iš ties nėra jokios e, ypatingos strategijos ir e, mes neturime jokio e, atsakingo komisijos nario, todėl kad panašia meta neatsakingas už mūsų tyriamuosius veiksmus. Jis atsakingas už politinę dalį, tačiau mes neteikiame ataskaitų jam. Ir um, šiuo atveju, taip, politinę atsakomybę reikia suvokti, todėl kad Olafas nėra tik tyriamoji e, tarnyba, tai yra formuojanti politiką tarnyba taip pat. Ir mes esame atsakingi savo e, komisijai per mūsų komisijos narį šiemetą. Ir noriu atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kas buvo pražiūrėta. Mes e, galime atlikti tokius jautrius tyrimus, kaip šiuo atveju tyrimas vykęs penkis mėnesius. Ir to tyrimo metu buvo imtasi visų atsargumo priemonių sėkmingai. Nebuvo jokio informacijos nutekinimo, kuris būtų galėjęs e, pakenkti tyrimui ar komisijos sprendimui. Ir iš ties būta tokios e, informacijos nutekėjimo rizikos, todėl kad informacija tikrai buvo įdomi žiniasklaidai, tačiau tai neįvyko. Ačiū dabar panas Mulderis, Alde frakcijos vardu vieną mintį. Ačiū, pirmininkė. Atsakydamas į pono Kalvino klausimą, ponas Kessleris kalbėjo apie tai, kad jis e, ir antrą kartą viską darytų taip pat, jei jam reikėtų rinktis iš naujo. Mano pastaba. E, mane vis neramina vienas dalykas. Olaf priežiūros e, komitete tas nebuvo įtrauktas į tyrimą, tai kaip tai numato reglamentas. E, komisijos narys Dali e, paminėjo tai teisme Luksemburgė. Ar panas Kesleris nemano, kad tokiu atveju būtų reikėję e, suteikti galimybę priežiūros komitetui suformuluoti savo poziciją, todėl kad OLAF priežiūros komitetas um, tokiais jautriais politiniais klausimais galbūt būtų galėjęs pasisakyti. Aš manau, kad tai būtų atsargumo priemonė. Ką Jūs manate apie tai? Ir antras klausimas, ar santykiai jūsų ir priežiūros komiteto yra tokie, e, kokių Jūs tikėtumėtės? Panas Kesleris. Ačiū. Taip, e, byla yra nagrinėjama teisingumo teisme. Džiaugiuosi, kad tai vyksta, todėl kad bus priimtas galutinis sprendimas, kurio laikysis visi, pradedant nuo manęs. Tai, kas vyko įtraukiant priežiūros komitetą į tyrimą, e, vyko visiškai laikantis reglamento 11 straipsnio, pagal kurį Mes privalome informuoti priežiūros komitetą apie tyrimus perduotus e, nacionalinės jurisdikcijos teismams. Taškas. Franče Bič e, byla 2004 metais ir e, šioje byloje e, teismas prieėmė sprendimas, sprendimą, atsiprašau, e, kuriame buvo pabrėžiama, kad informavimas priežiūros komiteto reiškia, jog priežiūros komitetas turi būti informuojamas prieš perdodant tyrimo medžiagą nacionalinės jurisdikcijos teismui. Ir mano pirmtakas jau įvedė tokią praktiką, kai mes nusinčiame uh, Prieš penkias dienas bylos medžiaga priežiūros komitetui um, ir tik tuomet siunčiame visą medžiagą nacionalinės jurisdikcijos teismui, nebent ir tai nėra praktika, tai yra išskirtiniais atvejais, nebent tas penkių dienų terminas yra sutrumpinamas, neapeinama, bet sutrumpinamas. Praėjusiu metu rugsėjo mėnesį darbo dokumente e, buvo pateikta tokia formuluotė bendrai per penkias dienas. E, buvo svarstyta, ar nereikėtų pasirinkti trijų dienų. E, mūsų atveju mes informavome tris dienas prieš perdodami medžiagą nacionaliniam teismui, todėl kad pati byla jau buvo žinoma ir kadangi komisijos narys atsistatydino, taigi tai nebuvo naujiena, mes informavome prieš tris dienas, o ne prieš penkias dienas. Reglamente yra tik tai um, teiginys iš anksto. Visi veiksmai buvo sudarinti su pono Timberbach. Ir antra, kodėl mes nesikonsultavome. Mes perdavėme tą medžiagą priežiūros komitetui ir per metus tokių bylų perdodama apie 80, taigi šimtai ir šimtai bylų kiekvienais metais. Procedūra yra tokia pati. Mes nusinčiame bylos medžiagą priežiūros komitetui, palaukiame penkias dienas arba šiuo atveju tris dienas ir mes nelaukiame jokio atsakymo. Mes niekada nesulaukiame jokios nuomonės, pozicijos ar atsakymo iš priežiūros komiteto. Ir tai vyko taip pat ir šiuo atveju. Mes negalime negalime pakeisti procedūros, jei tai pakeistume, mus būtų galima kaltinti. Taigi mes elgiamės taip, kaip elgiamės visais kitais atvejais. Ačiū, pono Mulderio patikslinamasis klausimas. Antroji mano klausimo dalis Tai yra dabartiniai santykiai su priežiūros komiteto, komitetu. Ar ponas Kessleris mano, kad tie santykiai yra um, sklandus, mums susidaro kiek kitoks įspūdis, ar um, jis norėtų kokio nors kitų santykių. Ačiū, panas Kessleris. Atleiskite, kad pražiūrėjau šį klausimą. Ne, tie santykiai nėra idealūs E, juos galima tobulinti, kaip jūs pastebėjote. Priežiūros komitetas išreiškė savo nepasitenkinimą dėl šio ryšio, tačiau aš turiu pasakyti, kad jie galėtų imtis ir kitų žingsnių. Ir mes susitarėme, praėjusių metų rugsėjo mėnesį. Aš tada kreipiausi į juos, e, kuo jie yra nepatenkinti, ką jie norėtų keisti. Tačiau e, jokio atsakymo nesulaukiau ir aš nežinau, ką jie nori keisti, taigi nieko negaliu keisti. Bet to e, Kont komitete vyko susitikimas kartu su priežiūros komiteto atstovais ir aš suteikiau jiems papildomų darbuotojų ir šiame komitete dabar dirba maksimalus didžiausias darbuotojų skaičius, lyginant su visais 14 metų. Ir antra komisijos narys šiame ta taip pat rengia posėdžius su manimi ir su priežiūros komiteto nariais, siekdamas e, tobulinti bendradarbiavimą. Aš tikras, kad pona Šemeta šiuo klausimu jums pateiks platesnės informacijos. Ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu ponas Tavas. Vieną minutę. Okay. Die micro werkt nog altijd niet. Uh, meneer Kest... Tikrai kitas mikrofonas neveikia. Pone Kasleri, norėčiau sugrįžti prie klausimų, kurie buvo užduoti pagrindiniai liudininkiai e, Maltoje. Taigi 10 valandų 15 minučių viskas prasidėjo, iki 16 valandos truko. Ar normalu, kad e, tokie pokalbiai ar apklausos e, tiek trunka? Na, jūs sakėte, kad per tą laiką dar e, pietavote. Ar normalu nenurodyti yra, kad dar buvo ir pietus tarp 10 ir 16 valandos, kodėl protokole tai neatspindėta. Be to, man atrodo, kad jūs kaltinamą į tyrimą e, vykdėte, o ne išteisinant eiti. Pone Kestori buvo apklausta, e, generalinis e, direktorius e, Sanko generalinio direktorato buvo apklaustas dėl tabako susitarimo daly sakoma, kad nesijėmė tinkamų veiksmų. Na ir kitas pavyzdys, pono, ponios Kimberly laiškas ponui Goebbelsun yra ir čia vėlgi kalbama apie neigiamus dalykus. Mm, mane labai stebina tai, kad jūs dirbate kaltinamąją linkme, o ne išteisinamąją linkme. Ačiū. Dėkoju. Vėl dėl tų pietų. Aš paminėjau visas apklausas. Svidičmeč atstovai buvo apklausi, Silvijos Zamit. Tai tos apklausos vyko arba Afkos arba Olafe. Visais atvejais ant stalo buvo maisto, kartais kruosantas, raguolis, todėl, kad tos apklausos buvo ilgos. Sulčių buvo, pirago. Tačiau su Gail Kimberly, kai sutikom Portugalijoje, ant stalo nebuvo nieko, stalas buvo tuščias. Apklausa buvo baigta, tačiau mūsų apkol, mūsų tyrėjas turėjo surašyti protokolą, sutvarkyti rašytinį tekstą. Tad prireikė 20 minutės minučių pertraukos. Jin buvo alkana ir sakė, norėčiau kažką suvalgyti. Ir aš ją palydėjau, kad ji galėtų užkasti. Tai užėmė valandą, ne kelias valandas tikrai. Paskui sugrįžom, perskaitė tai, kas buvo surašyta tyrėjo paprašė padaryti kai kurios pakeitimus ir viskas tuo baigėsi. Tai štai, nei daugiau, nei mažiau situacija buvo tokia ir aš manau, kad tai yra įprastinė praktika. Nes juk žmogus, kuris pateikia liūdimą, turi teisę e, į būti traktuojamas žmogiškai. Ar aš tik kaltinamus asmenys apklausiu, ar mes apklausiu kaltinamus asmenys? Tikrai ne. Kiek Kimberly ir paskui pertrauka buvo padaryta ir taip ir panašiai. E, nebūtinai, na ir ta tokia pertrauka, nes tai mums suteikia papildomos informacijos. Ir paskui, kai vyko susitikimas su komisaru, dešimtą dieną mes turime daugiau informacijos. Ir mes to sustikimo metu supratome, kad yra kažkokių naujų dalykų, naujus informacijos, bet visa tai yra pažymėta ataskaitoje. Priešingai negu tai, kas buvo pasakyta spaudoje, kur mes mums spaudžiami, smaugiami ir ten buvo pasakyta, kad vasario 10 dieną ko, su, ko, ponė Kimberly pietavo su Olafo vadovu, kas nėra visiškai tiesa. komisarų susitikimai taip pat buvo panaudoti komisijos. Aš sutikau tik du kartus su spaudos atstovais, ne tris kartus, kaip buvo pasakyta. Mes rinkome visus liudijimus ir kaltinamuosius ir išteisinamuosius. Mes visok, visokio pavyzdžio liudijimus rinkome. Eh, Dar vienas papildomas klausimas. Aš dabar matau, jog jūs aiškiai sakote, kad apklausa baigėsi 14.30. Aš iš dokumentų matau, kad numatytas, tiksliau nus, nurodytas laikas yra 16.30. Ir niekur nepaminėta, kad e, buvo pertrauka padaryta. Beje, jūs neatsakėte į mano klausimą, kodėl kai kurie. E, elementai, informacijos elementai išteisinamąją linkme nebuvo panaudoti tyrimė. Štai pavyzdžiui, Sanko generalinio direktorato atstovė sako, kad ji nepatyrė jokios įtakos dėl tabako direktyvos. Ir štai tų elementų jūs nepanaudojate kaip išteisinamųjų elementų to asmens atžvilgių, kurio karjera praktiškai byra akise. Tai ataskaitų yra pasakyta. Spaudos konferencijos metu, tos spaudos konferencijos metu, dėl kurios buvau, esu dabar kritikuojamas, aš sakiau, kad dieną po komisaro atsistatydinimo, 17 gal dieną, aš pasakiau, kad Olafas po tyrimo daro išvadą, kad komisaras nebandė keisti teisės aktų. Tai yra pasakyta mūsų ataskaitoje. Bet juk mes pateikėme ataskaitą apie tyrimą. Egzistuoja visa eilė užregistruotų surinktų dalykų ir egzistuoja ne tik mūsų ataskaita, bet ir teismo e, darbas Maltoje. Komisaras taip pat pateikė E, tiksliau mes patikėme visus komisaro atsakymus į mūsų užduotus klausimus. Visos institucijos gavo visus įrodymus ir visus ir, ir nepalankius kaltinamam asmenį. Jeigu yra e, tų įrodymų, skaitant išteisinančių spaudų, ir jo žinojo. A, Frau Andreasen. Ačiū dabar atsar frakcijos vardu, pane Andreasan, vieną minutę. Ar nenorite pateikti klausimą? Ponas De Jong, vieną minutę. Het um, dossier is erg moeilijk te beoordelen. Pone pirmininkė, šis klausimas tikrai sudėtingas. Yra tokių atsakymų, kurių taip ir nesulaukėm dėl tebe vykstančio tyrimo susidaro įspūdis, kad Maltos administracijos struktūra net to tyrimo netęs dėl Olaf. Ir turbūt ponas dalytais mininių kelių persekiojimas nebus. Visa tai papildo sąrašą tokių dalykų, kur Olaf tyrimas nesulaukė pratesimo e, valstybėse narėse. Tokių atvejų būna 43 procentai ir tai yra, manyčiau, svarbi informacija. Europos komisija taip pat kalba apie tai. Ir tai yra labai svarbus skaičius susijęs su ES finansinių interesų apsauga. Norėčiau paklausti iš tai, ko ar sutinkate su tuo, kad reikėtų išorės kažkokio tyrimo, kuris galėtų paaiškinti, kodėl 43 procentai e, Olafo pateiktų tyrimų rezultatų netinka valstybėms narėms, kodėl jos jais nesinaudoja. Dvi minutės, ponu Keslė. Ponas Kesleris. Diskusija vyksta jau metų metus. Biudžeto kontrolės komitete jinai tokia yra buvus jau seniau. Nežinau, tas skaičius yra 43 procentais, gali keistis, kai kurios valstybėms narėms tai yra, būtų 85 procentai, kitur 3 procentai. Ir tai yra labiau politinis klausimas. Juolab, kad ir taisyklės nevienodos valstybėse narėse, kai dėl kovos su sukčiavimu. PIF direktyvo yra kalbama apie tai, kai dėl baudžiamosios teisės nuostatų taikymų ES finansinių interesių apsaugai egzistuoja taisyklės. Buvo diskusija parlamente Ir kitas teisėkuros pasiūlymas irgi bus susijęs su konkrečiais atvejais, bus siūloma kurti vadinamą į EPO. Tačiau daly atvejis nėra tas, kuris pateks tarp tų 43 procentų nepanaudotų tyrimų, nes tyrimas vyksta, po, to, po mūsų tyrimų vyksta tolesnis tyrimas. Tai reiškia, kad nebuvo tas mūsų tyrimas bevaisis, po jo darbas tęsiamas. Tiesiog manyčiau, kad ne tik prokuratūra ar, ar kažkokie tyrėjai kiti turi teisę nuspręsti, kaltas žmogus ar ne, tą turi padaryti nepriklausomi teismai Maltoje. Ten ir bus išaiškinta, ar asmo yra kaltas ar ne. Jeigu kaltas, tai jam bus numatyta baudžiamoji atsakomybė, o jeigu ne, Tai vadinasi, šitaip nebus. Tai štai, negalime sakyti, kad tas yra atvejus, kur buvo nesulaukta tolesnio tyrimo tyrimo po mūsiškio. Dėl 43 procentų. Tie 43 procentai yra nurodyti pačios komisijos. Taigi aš manau, kad komisija laikosi tų skaičių, jeigu ne, tai gal galėtų paaiškinti. Tai dabar gal, galite man atsakyti, ar Olafas yra pasirengęs e, sutikti su tuo, kad dėl 43 procentų būtų atliktas nepriklausomas išorės tyrimas. Ačiū. Žodis ponui Kessleriui. Taip, mes pasirengę. Mes pasirengę kalbėti su nacionalinės jurisdikcijos institucijomis. kalbame apie išorės vertinimą. Ačiū. Periname prie kito um, klausimo etapo. EPP frakcijos vardu, ponas Jean-Pierre Audi. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Pone Kessleri, Jūs esate buvęs politikų, žinote, kaip veikia demokratinė sistema. Nuo 2001 iki 2006 Italijoje buvote parlamentaras. Jūs žinote, koks yra parlamento vaidmuo politinės kontrolės procese, e, ypač kovoje su sukčiavimu. Mes matome, kad nepasitikėjimas pradeda įsivyrauti tarp parlamentarų šio komiteto ir jūsų. Taigi dabar mano klausimas būtų toks ar parlamento rezoliucija, e, kuria būtų inicijuojamas nepasitikėjimas, e, jūs paskatintų atsistatydinti iš Olafo generalinio direktoriaus posto. Ačiū. Panas Kessler, dvi minutės. Taip, Aš nemanau, kad e, užimčiau kokias nors gynybinės e, pozicijas ir mano atsakymas būtų ne. Ir yra ne. Nes jei būtų kitaip, aš sužlugdyčiau Olafo nepriklausomybę, aš atsisakyčiau tos nepriklausomybės, aš tikrai taip nedarysiu Aš to galiu nedaryti remdamasis Olafo reglamentu, kuriame labai aiškiai nustatoma, kad tyrimų pradėjimas, kontrolė ir pabaiga turi būti atliekami taip, kad generalinis direktorius nebūtų veikiamas jokios, jokių išorės jėgų. Aš niekada nesilaikysiu niekieno instrukcijų, neseksiu niekieno prašymų, nes jei aš taip būčiau pasielgęs, būčiau nesugebėjęs išlaikyti man privalomo nepriklausomumo, kuris yra reikalaujamas ir bet kokios institucijos, ir bet kokio pareigūno. E, trumpas patikslinamasis klausimas. Aš tik tai pastabą norėjau išsakyti. Man atrodo, kad užimant tokias aukštas pareigas labai keista yra tas primiktinis noras ir toliau eiti savo pareigas, neturint parlamento pasitikėjimo. Okay, die nächste Fraktion. Kita frakcija, socialdemokratų frakcija. Pane Ajala Center, vieną minutę. Ines. Sí, eh, gracias. Sí, bueno, yo creo que... Ačiū pirmininkė. Labai sudėtinga ši situacija yra. Niekas tuo nebejoja. Olafas tapo atpirkimo ožiu šiame peržiūros procese, kuris dabar susijęs su pirmininku Baroso ir apskaitai visa komisija. Gerbiamas ponė Kesleri, aš jau esu klaususi, ar Olafas, kovodamas su tabako kontrabanda, nėra e, sudarę susitarimų su e, didelėmis įmonėmis, su tartautinėmis įmonėmis. reikia labai atsargiai elgtis ir neskubos tvarka įsikišti į šį tyrimą. Aš manau, kad tai yra susiję su galimu interesų konfliktu, kuris galimai egzistuoja. Jūs sakote, kad yra tam tikras susitarimas ir kad dalis lėšų kovojant su kontrabanda, tabako kontrabanda e, iš tikrųjų yra gaunama. Jūs sakote, kad įrašinėti pokalbis nėra nelegalu, bet jeigu tai yra susiję su tam tikros mens atsistatydinimu, tai manau, kad tai yra rimta. Teisėjai nepripažino tokių teis, pasiklausimų teisėtumo net ir bylose e, susijusiose su kova su terorizmu ar nusikalstamumu. Ir štai dabar mane tai stebina. Mane stebina tas pokalbis, kuriame jūs dalyvavote. Jūs to pokalbio nepanaudojate, tačiau kitas asmo jį panaudojo. O tiesą sakant, teisinio pagrindo tam nebuvo. Nei, naudotis, nei naudoti to pokalbio vėliau, nei rašinėti. Ačiū, ponas Kesleris. E, tie susitarimai e, tarp tabako įmonių yra juridiniai susitarimai, taip vadinamieji, ir jie yra teisėti. Bet ko turime um, atsižvelgti ir į JAV teismų sprendimu. Uh, visos valstybės narės ir komisija yra šių tarptautinių susitarimų dalyvės, ne Olafas. Tai pirma. Antra. E, šių susitarimo išdavoje Olaf neišleidžia nei cento. Komisija taip. Ir savo laiku Kon komitetas ar Kokobu komitetas tai svarstė, tačiau bet kokiu atveju Olaf nesudaro jokių susitarimų su tabako gamintojais. Dėl telefono skambučių mes niekieno telefoninių pokalbių nepasiklausome, neįrašinėjame, o čia E, privatus asmuo du kartus įrašė telefoninį pokalbį. Vieną kartą tai vyko um, mums nedalyvaujant, antrą kartą dalyvaujant ir tai kol kas nėra neteisėta. Galima apskusti teismui. Ačiū. Dar patikslinamasis klausimas, yra viskas aišku, ponia Jala Center. Jūs kalbėjote dvi minutės, todėl kalbėkite dabar trumpai. Preguntarle al señor Kessler. Dėkoju. Taip, aš turėčiau dar vieną klausimą, ponui Kessleriui. Iš pat pradžio atsakydamas sakėte, kad nebuvote vienas iš tų tyrėjų, kuris inicijavo tyrimą. Tai koks tada buvo jūsų vaidmuo Jūs juk vykote į Maltą, susitikote su tam tikrais asmenimis. Jeigu netyrėjo funkcijas atlikote, tai kokias tada? Koks buvo jūsų vaidmuo šiame procese? Nes dabar remiantis jūsų vaidmeniu šiame tyrime, matome, kad dėl Olafo veiklos čia tam tikrų klaustukų kyla. News Europe buvo generalinio sekretoriato generalinio sekretoriaus ir generalinio direktoriaus Sanko direktorate susirašinėjimas paviešintas dėl tabako direktyvos. Ir tai mus šiek tiek neramina. Ką jūs apie tai manote? Ačiū, panas Kesleris. Pradėsiu nuo pabaigos. Jūs kalbėte apie tai, kas buvo paskelbta žiniasklaidoje - elektroniniai laiškai, e, telefonų pokalbiai ir visa informacija, kurią turiu, ir yra iš spaudos. Taškas. Reikia išaiškinti šitos dalykus. Nemanau, kad jie ką nors keitė, tačiau e, tai yra um, tas turinys, kurį aš turėjau iš žiniasklaidos. Dėl mano vaidmens. Aš esu Olafo generalinis direktorius ir remiantis e, Olafo reglamentu, aš esu vienintelis, kuris atsakingas už tyrimo atlikimą. Aš esu vienintelis, kuris pradeda tyrimą ir baigia visus tyrimus. Ir aš esu vienintelis, ir tai numato reglamentas, kuris negali netgi e, perduoti šių įgaliojimų. Taigi aš esu vienintelis, kuris turi priimti sprendimą dėl tyrimo pradėjimo. Ir visi interviu, visos apklausos turi vykti gavus mano raštišką įgaliojimą. Taigi Aš esu atsakingas už bet kokį tyriamąjį veiksmą, už tyrimų pradėjimą, vykdymą, baigimą. Aš nežinau, ar aš atitinku tyrėjo kvalifikaciją ar ne, tačiau galų gale visi tyriamieji veiksmai, kuriuos vykdo Olafas, vyksta mano iniciatyva. Ir bet kokios apklausos metu tyrėjas privalo parodyti mano raštišką įgaliojimą. Aš dalyvavau kai kuriuose interviu, kuriuos atlikti aš pavedžiau tyrėjus. Kai kuriuose dalyvavau kartu su kitais tyrėjais. Ačiū. Alde frakcijos vardu. Ne? Tada žaliųjų frakcijos vardu, ar kas nori paklausti Bartas. Aš norėčiau dar sugrįžti prie tos keistos spalio 15 dienos savaitės. Jūsų tarnybos poniai Catherine Day pirmadienį ryte perdoda ataskaitą. Po trijų dienų jūs e, gana šališkai priežiūros komitetą apie tai informuojate. Sakote, kad penkių dienų negalima buvo laukti, reikėjo tai padaryti po trijų dienų, nes viešoji nuomonė jau apie tai žinojo. Jūs žinojote, kad nutekė ši informacija, jūs kalbėjotės su pirmininku Baroso, jūs e, žinojote, kad Barosas su daly susitarė, kad daly atsistatydins ir kad tai bus paviešinta. Tai ar jūs susitarėte su Europos komisija? dėl penkių dienų tam, kad būtų e, informuotas priežiūros komitetas, kol to dar nežino visuomenė. Jeigu taip būtų buvę, tai tada situacija būtų buvusi kitokia. Priežiūros komitetas turėtų penkias dienas e, šiam klausimų išnagrinėti, Barosas būtų kreipęsis į priežiūros komitetą e, tam, kad sužinotų, ką jis apie tai mano. Ir šis klausimas e, daug e, išsameu būtų buvęs išnagrinėtas. Tai kodėlgi jūs to nepadarėme, nepadarėte? Na gal aš kažką netaip supratau, bet aš su ponu Borosu neturiu jokių kontaktų. Nei prieš tyrimą, nei jo metu, nei paskui. Tiesioginių kontaktų nebuvo. Tiesiog norėjau paaiškinti tai. Ketrindai. Pradinė informacija pateikti man, pirmininko komisijos Baroso vardu. Labai aiškiai, jo vardu buvo taip pateikta informacija. Būtent Dėl to galutinį pranešimą irgi jai įteikim, galutinę tą ataskaitą įteikim jai, žinodami, kad tą ataskaitą pateks pas poną Baroso. Tačiau jokių paralelinių paslėptų ar nepaslėptų kontaktų su ponu Barosu nebuvo. Jokių metų. Nebuvo jokių susitarimų su juo. Tiesiog noriu paaiškinti, kad būtų išvengta jokių galimų nesusipratimų dėl šito dalyko. Viskas buvo atlikta raštu ir tai taip pat yra dokumento dosie. Mes dokumentus perdavėme komisijai ir tuo pat metu parengėme dokumentus priežiūros komitetui. Mes neprivalome laukti priežiūros komiteto nuomonės, ar neprivalome informuoti priežiūros in, e, komitetų prieš išsiųsdami dokumentus institucijoms. Gali būti taip, kad tas komitetas neįsikiš iš viso. Mes turime in, informuoti priežiūros komitetą tik tada, jeigu byla siunčiama į teismą. Šiuo atveju taip ir atsitiko. Komisija gavo informaciją šiek tiek anksčiau negu teismas. Mes negaliom išsiųsti tų dokumentų vienu metu ir teismui, ir, priežiūros, ir komisijai, ir priežiūros komitetui, nes turime paruošti tuos dokumentus. Ir elgimės visiškai pagal nustatytą tvarką, pagal reglamentą. Jūs kalbėjote apie dalinę informaciją pateiktą priežiūros komitetui. Na, taip, tačiau nenorėčiau irgi, kad tai būtų blogai suprasta. Komisijai mes nusintėme ataskaitą ir apklau, apklausas. Mes nenusintėm visų e, dokumentų, nes to nėra tokios praktikos ir to nereikia. Tačiau priežiūros komitetui mes nusiuntėme tai, kas yra parašyta darbo, pasirašyta darbo dokumente su šiuo komitetu. Mes esame susitarę dėl to, kas siunčiama ir rėmėmės nuomonę, kur yra teisiškai saistanti jie yra parengęs duomenų pro, aps, Europos duomenų apsaugos um, kompet, kompetentinga institucija. Ir tai yra trumpesnė ataskaitos versija ir anoniminė versija. Visa tai yra numatyta susitarime su minėtų komitetu. Tad aš laikiausi to susitarimo. Aš nusinčiau dalinę informaciją, nes mes privalome pagal galiojančias taisyklės taip daryti, siūsti dalinę informaciją. Tuomet priežiūros komitetas gavęs informaciją, kreipėsi į mus prašydamas atskleisti visą informaciją. Jie gavo galimybę. Tiesą sakant, priežiūros komitetas prašė ne dviejų dienų, bet vieno mėnesio. Jie neprašė mūsų palaukti. Paprastai taip nebūna. Mes Mes neprašomi laukti. Jie gavo visą pusę prieigą prie tų surinktų dokumentą prieš išsiunčiant į teismą šiuos dokumentus. Ačiū. Dabar ECR frakcijos vardu. Pone Andreasan turi galimybę pateikti klausimą, jei jo atsisako. Tuomet Pagal mūsų procedūrą e, du klausimus turi APP e ir vieną SRD frakciją. APP e frakcijos vardu ponia Greslė. Ačiū. Tikrai įdomu, ponia Kesleri, kalbėti su jumis, nes jūs teigiate, kad viskas yra teisėta, kol neteisėtumas neįrodomas teisme. Taigi, uh, Aš laikausi teisės aktų tik tuo met, jei yra nustatomas mano neteisingas, neteisėtas elgesys. Aš manau, kad netinkama žinia būtų teikti, kad tik įrodžius neteisėtą veiką, ji tampa neteisėta. Mes e, daug ką e, galime pasakyti, kas yra neteisėta, dar negavus e, teismo sprendimo. Tas telefoninio pokalbio pasiklausimas ir privataus pokalbio įrašymas mane tikrai domina tai buvo, ar, noriu paklausti, ar tai buvo tyrėjo iniciatyva atliktas veiksmas, ar jūsų e, leidimu vykęs veiksmas? Kalbame apie e, teisėtumą. Kas yra prieš teisės aktu, tas, ta, aktus, tas yra neteisėta ir taškas. Daugelėje atveju esama įsiskiriančių nuomonių, kas yra teisėta, kas yra neteisėta ir štai dėl to yra teismai. Tai ne aš čia priimu sprendimą ir ne jūs, o teismai. Ir e, yra numatytos ir procedūros, kurių metu yra priimamas sprendimas dėl specifinių dalykų, ar jie atitinka teisę ar ne. Dėl telefoninio pokalbio m, mm, pasiklausimo galiu pakartoti tai, ką jau minėjau. Kaip aš jau minėjau, tai įvyko du kartus privatus, mūsų supratimo visiškai teisėtai, e, nes privatus asmuo įrašė pokalbį vieną kartą e, mums nedalyvaujant, kitą kartą mums dalyvaujant ir kaip jau rašiau e, priežiūros komiteto veiklos ataskaitoje, taip pat šie faktai yra nurodyti. Tik tiek. Jei tai yra neteisėta, jei kas nors pasakys, kad tai yra neteisėta ir jei bus kitų e, kelių, kaip tai daryti, tai mes laikysimės kitų e, nuorodų. Tačiau mes nieko nedarėme savo iniciatyvą, nes mes neturime teisės įsikišti į telefoninį pokalbį savo iniciatyvą. Pane Kreslė, patikslinamasis klausimas. Olaf pastate naudojantis Olaf įrangą e, ir dalyvaujant Olaf pareigūnams viskas vyko. Manau, kad nesutarėme dėl Olafo nepriklausomybės. Aišku, jūs esate nepriklausomi ir mes norime, kad jūs dirbtumėte nepriklausomai, tačiau mes esama kontroliuojanti institucija ir priežiūros e, komitetas taip pat yra prie, prižiūrinti, kontroliuojanti institucija, dėja tas prie, ta priežiūra kažkaip neveikia. E, tik da, dabar diskutuojame apie tai, kaip Europos teisingumo teismas kokį sprendimą priims, ar komisijos narys turėjo atsistatydinti ar ne. Statuto 22 straipsnėje numatyta baudžiamoji, atsiprašau, apskritai atsakomybė e, pareigūnui padarusiam žalą. Ar jūs žinote, kad toks straipsnis egzistuoja? Aš žinau, kad toks straipsnis egzistuoja. O dabar SRD frakcijos e, vardu, ar kas nors norėtų pateikti klausimą? Panašu, kad ne. Tuomet APP frakcijos paskutinė galimybė pateikti klausimą, ar kas nors norės. Pane Greslė. Dar kartą norėčiau grįžti prie vaidmenų žaidimų, taip pamėgtų e, Olafo. E, pavyzdžiui, e, vaidinti, kad Olaf atstovai yra gydytojai arba Ispanijos loterijos organizatoriai. Noriu paklausti, kaip dažnai buvo naudojamasi šiais metodais, ar tai yra procedūrą. Man atrodo kiek keistas tas žingsnis, kai e, paslepiantis kitą tapatybę yra gaunama informacija. 25c ir b klausimas taip pat e, kalba apie tai. Panas Kesleris Vimintės. Again, these issues are discussed. Juk apie tai dabar diskutuojama. Diskutuojama teisme Maltoje. Jeigu aš dabar pateikčiau detalių susijusių su šiais dalykais, tai galėtų pakenkti teismui. Ir norėčiau pasakyti, kad jo tokių tyrimo galvių ypatingų mes neturime. Mes, galime, mes ar jūs galime surinkti informaciją. Galime internete susirinkti vieną ar kitą adresą ir pasižiūrėti. Bet kartais gali atsitikti ir taip, kad, teikės, kad reikės ir nuvykti vienu ar kitu adresu ir pasižiūrėti, ar gyvena žmogus tuo adresu, kurį nurodo. Čia mes naudojimuosi savo galiomis, mes esame, turi teisę tą daryti. Ir tai yra ta paprasta, elementari veikla, kur mums ypatingų galių nereikia. Kiekvienas normalus pilietis gali tai padaryti. Dank für eine Nachfrage. Ačiū. Patikslinamasis ponios Greslio klausimas. Mes nekalbame apie įprastus piliečius, kuriems patinka vaidmenų žaidimai, mes kalbame apie Olaf, kuri atlieka tyrimus ir jos procedūros turėtų laikytis teisinės valstybės principų. E, kokie, kuriais atvejais Olafas naudoja kitas tapatybės e, siekdama um, gauti daugiau informacijos ir bendraudama su liudininkais. Ponas Kessleris, vieną mintį. Na, nežinau, ar iš šiuo atveju kas panašaus buvo nutikę. Weitere äh, Wortmeldungen im Moment. Ar kas nors turi dar kokiu nors klausimu? Panašu, kad ne. Todėl, ponia Kessleri, pasinaudosiu pirmininko eisę pateikti dar vieną klausimą jums. Ar jūs išvelgiate galimybę, kad OLAF tyrimo rezultatais būtų galima pasinaudoti kaip politiniu ginklu. Ir kokias priemonės ateityje galėtumėte panaudoti, kad tuo nebūtų piknaudžiaujama. Nežinau, ar um, dabar galiu uh, atsakyti į jūsų klausimus, į jūsų pasiūlymus. Manau, kad tai klausimai, kuriuos reikėtų nukreipti ir institucijoms, nes tai yra uh, teorinio ligmens klausimai. E, šiais ginklais nesinaudoja visi, tačiau kai kurie politiniai žaidėjai galėtų jais pasinaudoti. Uh, E, pirmoji atsargumo priemonė yra nenutekinti nieko ir kas mums tikrai pavyko. Aš turiu pasakyti, kad e, per tuos penkis mėnesius mano didžiausias nuogastavimas buvo, kad nenutekėtų informacija, kad ji nebūtų paskelbta viešai, nes e, tokiu atveju kas nors būtų galėjęs uh, E, pasinaudoti politiniais sumetimais tą informaciją dar prieš nustatant e, kai kurios faktus. Ir reglamente yra numatyta, kad prieš siūsdami tyrimo rezultatus kompetentingoms institucijoms e, reikia kad visi veiksmai būtų konfidencialūs ir mes to ir laikėmės. Tačiau yra dalykų, kurių konfidencialumas yra sunkiai užtikrinamas ir aš kol kas jokių galimybių čia naujų nematau, bet gal kas nors gali įsivaizduoti, kokios tos priemonės galėtų būti, kad mūsų tyrimas netaptų politiniu ginklu. Galbūt būtų galima nesiųsti institucijoms mūsų tyrimo medžiagos prieš siunčiant ją teisėsaugos institucijoms. Tačiau kiekvienas sprendimas, institucijų sprendimas, gavus tyrimo medžiagą, turi būti priimtas nepriklausomai ir atsakingai. Mano klausimas e, sukėlė kolegų reakcijas, taigi prašau. Noriu informuoti generalinį direktorių, kad praėjusiais metais rugsėjo mėnesį dalyvavau šventėje Vokietijoje ir Vokietijos um, automobilių gamintojų atstovai paklausė manęs, e, kokiu veiksmu imtasi prieš komisarą dalį, o tuo metu jokia informacija dar nebuvo eskaluojama žiniasklaidoje. Ar e, kitos politinės frakcijos, frakcijos norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Tuomet noriu padėkoti visiems e, diskusijos dalyviams. Dėkoju Jums, ponia Kesleri. Dėkoju parlamento nariams. Šis darbo tvarkės punktas baigiamas. Manau, kad mūsų pasirinkta procedūra pasiteisino, todėl kad e, dialogas buvo tikrai intensyvus. Aš dabar norėčiau padaryti pertrauką. Ne, vis dėlto suteiksiu uh, galimybę pasisakyti kolegijai Greslę ir kadangi posėdis buvo labai intensyvus, padarysiu 15 minučių pertrauką, ponė Greslė. Uh, e, noriu paprašyti išklausyti ponę generalinę sekretorę D ir ponę Kočį taip pat. Ar aš teisingai supratau, ponė generalinė sekretorė komisijos Gay ir Testori Koči? Pirmininkė, jeigu generalinis direktorius atsisako atsistatydinti, net ir pateikus nepasitikėjimo rezoliuciją, tai tokiu atveju mūsų komitetas turėtų e, teisinį tyrimą pradėti E, kaip elgtis tokiu atveju, jeigu nepasitikėjimas e, būtų tokio masto, kad mes nebegalėtume toliau pritarti tam, kad šis asmuo vadovautų Olafui. Ačiū, panas Mulderis. Aš pritarčiau ponios e, pasiūlymui pakviesti minėtus asmenius klausimams į mūsų komitetą. Aš e, iš skirtingų šaltinių išgirdau pasiūlymą e, pakviesti generalinę sekretorę. E, tai stengsimės padaryti artimiausio posėdžio metu, nebent šiandien po piet, po pokalbio su komisijos nariu šią metą mums atrodys kitaip. Tačiau dabar jūsų pageidavimą užsirašiau. Uh, O dėl teisinio įvertinimo, apie kurį kalbėjo Žanas Pieras Odį, mes e, patikrinsime sekretorijate, ar tai įmanoma, ir tada pateiksime jums atsakymą. Dabar 15 minučių pertrauka, o 11.45 vyks e, mūsų posėdis toliau. Uh, Sigmantas, uh, would you be ready to... Zigmantai, ar jūs jau būtumėte pasirengęs? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf... Gerbiamos ponės, gerbiami ponai, e, ačiū už jūsų supratingumą, už tai, kad sutikote padaryti trumpą pertrauką po tokio intensyvaus posėdžio, o dabar 19 darbo atvarkės punktas, kurį perkelėme vakar iš popietės darbo atvarkės specialioji ataskaita um, sanglodos politikos investicijų į energijos vartojimo efektyvumą, ekonominis veiksmingumas. Pranešėjas Zigmantas Balčytis O iš auditorumų noriu pasveikinti poną Haraldą Vilgerbauerį. Ar pranešėjas galbūt norėtų žodžio? Ačiū labai, e, gerimas pirmininkė. Tai pirmiausia, tikrai noriu padėkoti auditorumam ir auditorumų atstovui, kuris padarė tikrai labai įdomų ir netgi, sakyčiau, labai svarbų dokumentą E, šitame dokumente buvo nagrinėjama tam tikra patirtis trijų ES valstybių, kurios gavo daugiausiai pinigų. Daugiausiai lėšų skiria e, liktai energijos efektyvumui, e, renovacijai ir aišku išvados jos nėra džiuginančios. E, išvados yra vienos, kad e, nebuvo e, jokios priežiūros sistemos, Europos komisija taip pat nenumatė tam tikrų reikalavimų prieš skiriant pinigus. E, tai buvo praeities laikotarpis, kuris yra susijęs su 2000-2006, o paskui vėlesnėje finansinėje perspektyvoje. Ir aišku, kad mes e, jau to nebesugražinsime. Ir vienas iš tokių pavyzdžių, kad kai kuriuose valstybėse, kai kurių projektų atsipirkamumas e, pagal tą, reiškia, naudos koficijantą siekia daugiau negu 50 metų, o kai kuriuose tai netgi ir 100 metų. Tai yra, kad šitos investicijos nu, nebuvo e, ne tik tais, kad labai efektyvios, bet ateityje mes turėtumėm išvengti tokių dalykų. Kad tą padaryti, e, auditų rūmai rekomenduoja, kad sanglaudos politikos finansavimą būtina susijęti su tinkamu poreikiu vertinimu, reguliarių projektų stebėjimu palyginamųjų veiklos rodiklių naudojimu, skaidriais atrankos projektų kriterijais, kas irgi labai svarbu standartinių investicinių sąnaudų nustatymu, bei maksimalių investicijų gražos laikotarpių e, ir privalomais nacionaliniais auditais. Tai yra patys pagrindiniai reikalavimai, kurie, manau, ateityje tikrai turės labai mm, didelę įtaką, skirstant ir naudojant pinigus. Iš tikrųjų, buvom susitikę ir su auditorumais, ir šiandieną ryte susitikom su Europos komisija, su komisijos atstovais, išsakė savo požiūrį, su kai kuriais tikrai mes turime sutikti, kad Europos komisija negalėtų būti atsakinga už kiekvieną projektą, tačiau jeigu jie patys pripažįsta, kad reikia nustatyti privalomuosius tam tikrus reikalavimus, reikia nustatyti rodiklius, kurių pagrindų būtų galima palyginti ateityje lėšų efektyvumą. Ir taip pat turbūt vienas iš tokių pagrindinių galbūt sutarimų, kad e, turi būti nustatytas e, standartinis investicinių saldondų vienam sutaupamam energijos vienetui. Tai yra, kad e, nemažiau kaip 20 procentų visų lėšų turėtų būti skiriama turėtų būti skiriama energijos vartojimą efektyvumui ištikrinti, tai yra tų 2020 išsikeltų tikslų pasiekimui e, energijos e, taupimo linkme. Tai e, eina taip pat kalba apie m, tam tikrą kai kurių valstybių patirtį ir šiandieną tikrai buvo kalbama, pavyzdžiui, Prancūzijoje, jeigu yra pastatas renovuojamas, tai jeigu jo dydis yra daugiau negu 500 kvadratinių metrų, tai yra privaloma užtikrinti, kad 30 procentų energijos būtų sutaupyta. Tai tikrai šitie tikslai matomai būtų žymiai labiau pasiekti ir ES mokėtojų pinigai būtų naudojami žymiai efektyviau. Dėl e, investicijų gražos laikotarpio. Tai nėra toks paprastas klausimas ir jį matyti ateityje dar reikės diskutuoti, todėl kad bet kuris e, e, e, projektų įgyvendinimo etape yra keturi ar penki etapai, kurie skiriasi savo apimtimi ir ekonominiu naudingumu ir todėl nustatyti vieną investicinės gražos laikotarpį matyt būtų ir sudėtinga, ir ko gero netikslinga. Kiekviename, kiekviename kompleksinėme projekto, kompleksinėje projekto dalyje reikėtų tos gražos laikotarpius nustatyti skirtingus. Taip pat e, dėl didesnės komisijos priežiūros, tai tikrai auditorumai yra pabrėžę, kad reikalinga komisijos priežiūra. E, nors atsakingas direktoratas ir mm, pateikė savo požiūrį, kad jie negali būti atsakingi už visus projektus, nes tai yra sudaro beveik trešdalis viso ES biudžeto. Tačiau jeigu mes nustatom rodiklius, ypatingai, pavyzdžiui, energijos suvartojimo efektyvumui, tai manau, kad ir Europos komisijos lygiai reikia nustatyti bendrą e, sistemą, kuri, iš kurios būtų galima suprasti, ar valstybės investuodamas į vieną į kitą objektą iš tikrųjų siekia arba pasiekia šitą tikslą. Kad nebūtų tiesiog po keletos metų, kada bus patikrinami šitie e, projektai, būtų e, konstatuojama kaip dabar, kad nepasiekėm tikslų, išleisti milijardai litų, ir bendro e, mūsų, kai sako, siekio nebuvo padaryta. Todėl, baigdamas, aš iš tikrųjų mm, dar kartą noriu padėkoti ir auditorumam, ir Europos komisijai už supratimą. Manau, kad aš savo darbo dokumente šituos e, paminėsiu e, principus, jie mm, galimai bus, tai yra matomai bus naudingi ateityje Ir taip pat e, lauksiu pastabų iš savo kolegų dėl tam tikrų rekomendacijų šio dokumento kokybė ir tikslo pasiekimui. Ačiū labai. Äh, Ačiū pranešėjui Balčyčiai. Äh, dabar žodis auditorumų nariui, ponui Haraldui Vögerbaueriui. Ačiū. Pranešėjas e, kai ką jau minėjo, ką e, ir aš e, pabrėžiau mūsų išvadose. Labai džiaugiamės, kad pranešėjas kartu su mumis žiūri į ateitį. Manau, kad diskusijos bus naudingos. Mes jau matėme, kad Komisija sureagavo į mūsų išvadas ir labai teigiamai. Tai reiškia, kad audito rūmų ataskaitos tikslas ir prasmė ir yra um, numatyti tam tikrus patobulinimus ateičiai. Nepaisant to, e, bandysiu trumpai trumpai pabrėžti e, keletą svarbiausių dalykų, tik kalbėsiu trumpai. Taigi, kokios, e, kokie mūsų ataskaitos akcentai šios priemonės tikslas buvo nuo 2005 metų 5 milijardus eurų skirti iš sanglaudos politikos fondų e, energijos vartojimo efektyvumo priemoniai. 17 e, milijardų yra numatyta iki 2020 metų. Taigi, kaip matote, e, akcentai taip sudėliojami, kad 2020 metais būtų galima pasiekti 20 e, procentų tausesnį energijos vartojimą. E, taip pat siekiama skatinti efektyviau naudoti energiją. E, tiesa buvo nustatyta, kad energijos vartojimas nebuvo ekonomiškas. Kai kuriais atvejais buvo renovuojami pastatai, įstatomi energiją taupantys langai ir kitos priemonės ir mes nustatėme, kad visos priemonės tik visų priemonių tik 20 procentų buvo skirta energiją e, taupančiams priemonėms o didžioji finansavimo dalis buvo panaudojama kitam. E, taigi, šių projektų pagrindinis tikslas nebuvo e, efektyvesnio energijos e, naudojimo siekis, buvo tiesiog siekiama rekonstruoti patalpas, padaryti jas gražesnėmis, atnaujinti jas. Tuo tarpu tai nebuvo priemonės esmė. Audito rūmai um, atliko auditą 2007-2013 metais e, šalyse, e, kurios gavo didžiausią e, paramą energijos vartojimo efektyvumo priemoniai vykdyti. Tai buvo Čekija, Italija ir Lietuva. Iki 2011 metų šios šalis per savo veik, veiksmų programas e, gavo 1,2 milijardus eurų. Tai yra 33 procentų e, viso finansavimo numatyto 7-11 metais. Auditas patikrino keturias e, veiksmų programas ir 24 audituotus projektus. 25 procentais patikrintų projektų nebuvo galima įrodyti ar buvo pasiekti energijos efektyvaus naudojimo tikslai, todėl kad nebuvo jokių matavimo vienetų. E, veiksmų programų audito išvados pasirodė, kad nebuvo atliktas poreikio vertinimas pagal skirtingus sektorius ir regionus, taip pat nebuvo numatyti konkret konkretus kriterijai, kaip tikrinti ekonominį veiksmingumą. Projektai buvo um, teikiami atsižvelgiant į projekto dydį. E, teigiami pavyzdžiai Danija ir Olandija. E, ten buvo numatyta, kad uh, priemonė turėtų veikti net penkis, penkerius metus. Paprastasis investicijų gražos laikotarpis Flandrijoje yra keturi metai. E, Čekijoje paprastasis investicijų gražos laikotarpis penki metai pramoniai, septyni metai um, TNC sektoriui ir uh, didesnis laikotarpis uh, biudžetinėms įstaigoms. Uh, Čekijoje matuojamas energijos naudojimas gigadžauliais, tačiau paprastasis investicijų gražos laikotarpis yra 28 metai ir daugiau. Italijoje veiksmų programų paprastasis investicijų gražos laikotarpis yra toks žemas um, ir apima maždaug nuo 280 iki 444 metų. Tuo tarpu Lietuvoje um, sutaupimas e, yra toks e, žemas, kad e, paprastasis investicijų gražos laikotarpis yra maždaug 28 metai, taigi yra gerokai per ilgas. Kalbant apie konkrečius projektus, buvo jais siekiama padidinti e, patogumą, o efektyvus energijos naudojimas e, buvo ne pagrindinis tikslas. Kalbant apie energijos vartojimą, Italijoje nebuvo atliktas energijos tyrimas, Lietuvoje tik dviejų projektų iš aštuonių atvejų buvo patikrinta, kaip naudojama energija Čekijoje buvo numatytas įpareigojimas sutaus, sutaupyti 1500 gigadžaulių, tačiau numatytos ir atitinkamos išimtys investicijų teikimo srityje, tais atvejais, kai yra pasirenkamas brangus metodas pro, daugelis projektų apėmė fizinius veiksmus, tokius kaip langų keitimas, e, pastatų šiltinimas ir taip toliau. E, vis dėlto pagrindinio tikslo, tai yra e, tausaus energijos vartojimo, nebuvo siekiama. Tik Čekijoje buvo E, numatytas energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas ekspertinių lygmenio. Kitose šalyse visos prognozijas liko tik prognozėmis. Kalbant apie paprastai investicijų gražos laikotarpį, jo vidurkis patikrintose šalyse apie 50 metų. Daugelie valstybių narių um, Šis laikotarpis yra nuo 5 iki 10 metų. Tai reiškia, kad jei Europos Sąjungoje tas laikotarpis yra 15 metų, tai tik 20 procentų visos energijos e, vartojimo yra sutaupama. E, e, Čekijoje šis investicijų gražos laikotarpis 126 metai o Lietuvoje 156 metai. E, komisijos atsakymai, e, jei investuojama į valstybinės paskirties pastatus, reikia matyti e, visus investavimo tikslus, o nevertinti tik energijos vartojimo efektyvumą. Komisija pripažįsta, kad priemonėmis nebuvo siekiama pagrindinių tikslų, tačiau energijos vartojimas buvo traktuojamas kaip šalutinis efektas. Kalbant apie bendrą renovavimą, kai jis yra vykdomas iš mokesčių e, mokėtojų pinigų, tai tais atvejais prasasis investicijų gražos laikotarpis neturėtų viršyti 50 metų, jo labiau, kad 2020 metų um, pasieksime CO2 išlakų um, sumažinimo tikslų tik tuo atveju, jei visi projektai bus skirti efektyvesniam energijos vartojimui ir jei mes efektyviai panaudosime 1,7 milijardus eurų. Dabar m, mm, galima konstatuoti, kad tie pinigai buvo panaudoti ne tam tikslui, kuris numatomas priemonėje. Kalbant apie rekomendacijas, komisija turėtų atlikti poreikio vertinimą, taip pat įvertinti ekonomikų veikėjų, ekonominių subjektų energijos taupimo potencialą. Reikėtų numatyti taip pat kiekvienam sektoriui um, atskirus tikslus. Antra, svarbu numatyti palyginimo um, koficijantus e, ir matavimo vienetus, kurie leistų su, e, pamatuoti sutaupyt, tą energiją. Taip pat nustatyti, koks yra paprastasis investicijų gražos laikotarpis. Komisija privalo užtikrinti, kad nacionalinės institucijos rinktų duomenis ir jie būtų apibendrinami. Komisija taip pat privalo uh, E, numatyti maksimalų e, paprastą investicijų gražos laikotarpį, į kurį turėtų orientuotis visi projektai. O šalyse, kuriuose e, šis maksimalus laikotarpis yra nenustatytas, turėtų būti sugriežtinti kriterijai, kuriais remiantis finansuojami projektai. Ir baigiant asmeninio pobūdžio pastaba, Aš norėčiau, kad komisija apsvarstytų, ar ateityje, kalbant apie investicinius projektus, kuriuose susipina įvairios priemonės renovacija, pavyzdžiui, regionų plėtra, tausus energijos naudojimas, ar tokius projektus koordinuojant nebūtų prasminga jau skirtingose veiksmų fazėse išskirstyti, kurioje fazėje kokios pinigų sumos, kokiems tikslams ir iš kokių šaltinių yra skiriamos. Ačiū, e, ponė Vilgerbauri, už jūsų pranešimą. Prieš suteikdama žodį komisijai noriu paklausti, ar komiteto nariai nenori pasisakyti. Panašu, kad ne, tuomet suteiksiu žodį komisijai kad jis sureaguotų į audito rūmų nario pasiūlymus. So much, uh... Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū gerbiamam parlamentarų šio pranešimą. Išklausiau taip pat ir auditorumų pastabų. Komisijoje mes manome, kad pačiu laiku yra parengtas šis pranešimas. Jo lab dabar, kai deramės dėl būsimojo programavimo laikotarpių ir lėšų jam numatytų. Mm, plačiai buvo išaiškinta ką mes ketiname daryti, kad atsižvelgtume į turumų rekomendacijas. Vėlgi, būtina numatyti reikiamą tvarką 2000-2006 šiuo būtent programavimo laikotarpiu ši, šiai politikai buvo skirta 3 milijardai eurų. Buvo, jie buvo skirti energijos efektyvumui gerinti. Kitame programavimo laikotarpyje 7 iki 14 metų laikotarpyje tų lėšų yra numatyta daugiau, 5 milijardai. Ir energetikos efektyvumo yra būtina siekti. Tai yra vienas ir sanglus politikos tikslų. Ir um, mums be abejo svarbu turėti reikiamą metodologiją. Pirmiausia, turime pripažinti, nes priešingų atvejų negalėsime įvertinti pačios politikos kaip tokios. Taigi būtina, kad mūsų politika yra pritaikyta konkrečiai vietai, kad, yra, kad tai yra integruota politika skirta ekonomikos plėtrai, kad tai nebus sektorinė politika ir kad tai nebus kažkokių sektorinių politikų dalis ar visuma. Kai mes statome mokyklą, pavyzdžiui, kaiminystėje, mes pirmiausia norime, kad mokykla veiktų ir kad tai be abejo turėtų E, socialinį ekonominį poveikį. Taip turėtų būti ir su energijos efektyvumo siekiu, turėtų būti bendras integruotas urbanistikos planas, planai tokie turėtų egzistuoti. Ir mokyklos pati statyba yra tik tai sektorinė dalis įvairių politikų, kurios vykdom, vykdomos regione. Kitas pavyzdys. Galėčiau paminėti pranešėjo minėtą pavyzdį. Prancūzija 200 milijonų eurų buvo, nu, yra numatyta šiam programam laikotarpiui. 1,2 milijardus eurų surinkome iš nacionalinių regioninių fondų tam, kad būtų galima atnaujinti socialinius būstus, vėlgi siekiant didesnio energetikos efektyvumo. Rezultatas yra toks 60 tūkstančių šeimų šiandien gyvena daug geresnėmis sąlygomis ir, kas yra dar svarbiau, mes sukūrėme 16 tūkstančių vietų, viet, darbo vietų, vietin, vietose, vietos žmonėms. Dabar dar vienas dalykas. Mes dalyjėmės valdymo pareigas su kitomis kompetentingomis institucijomis. Mes esame atsakingi už ES biudžetą, bet ne vieni. Tačiau pasakykime aiškiai, valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų nustatyti projektų atrankos kriterijai. Valstybės narės e, pagal mūsų susidarytą tvarką, galiojančius teisės aktus, turi atrinkti tinkamus projektus, jos yra atsakingos už tai, kad vyktų reikalingi konkursai ir kad būtų atrinkti geriausi produktai, kurie būtų ekonomiškai naudingiausi. Nebūtinai pigiausi, bet ekonomiškai naudingiausi. Reikia žinoti ir tai, kad Europos komisija yra atsakinga už projektus, tačiau tik už stambiuosius projektus, kurie siekia 15 milijonų eurų, pavyzdžiui. Ir čia mes turime labai e, gerai parengtą sąnaudų ir naudos analizę. Komisija, tuo remdamasi, priima savo poziciją. Dėl 700 svarbiausių projektų sprendžia komisija. Ir čia komisija ir vertina pirmiausia sąnaudų ir kainos santyki. Ir tai yra mūsų vertinimo strategijos viena iš svarbiausių dalių. Dabar trečia. Ar dėl investicijų gražą? Energijos efektyvumo elementas analizė yra labai svarbus dalykas. Čia reikia atsižvelgti ir platesnius tikslus. Tas laikotarpis, ir manau, kad auditorumo atstovai sutiks su mumis, jis priklauso nuo to, kaip aiškiai yra apibriešta, kur bus galima sutaupyti ir kiek e, investuojant. Savo studiją auditorumai sako, kad aš 18 iš 24 projektų e, nepavyko apskaičiuoti, kiek buvo sutaupyta. Na, aš manau, kad tokiomis sąlygomis iš tikrųjų sunku e, numatyti tos mokėjimo laikotarpius. Be abejo, mes galime numatyti vienus ar kitus investicijų gražos laikotarpius, tačiau būtent turėti galimybę tai įvertinti. Ypač Čekijos Respublikoje gyvendintų projektų atveju to nebuvo įmanoma padaryti. E, taigi, e, sudėtinga buvo įvertinti tuos laikotarpius. Turime atsižvelgti į konkrečią situaciją, pasižiūrėti, su kokiais projektais dirbame. Ir galiausiai, jeigu norime apskaičiuoti investicijų gražos laikotarpius, turime žinoti kainas pranešėjo šalyje, pavyzdžiui, energijos kainos keičiasi nuolatos. Ir nebetenka net kalbėti apie skirtingas klimato sąlygas įvairiose šalyse ir panašiai. Tiesiog 217 regionų apie mūsų projektai visose valstybėse narėse. Taigi, iš tikrųjų, tai yra papildomi aspektai. Na ir dar vienas kontroversiškas pakankamai klausimas. Mes pasisakome už esminį renovavimą, už didelio masto renovavimą. Mes norime panaudoti lėšas nebūtinai tokiems dalykams, kuriuos galima, galima būtų išspręsti privataus sektoriaus dėka trumpuoju laikotarpiu. Mes kalbame apie penkių, dešimties metų renovacijos projektus ir kad nereiktų paskui vėl prie jų grįžti po kurio laiko. Taigi daug kas priklauso, žinoma, nuo to, kokio masto turi būti renovavimo projektai, ar jie, kiek, kiek iš tikrųjų jie metų apims, dėl to mes turime patys apsispręsti. Ir atsižvelgiant į auditorumų rekomendacijas, galime pasakyti štai ką, mes manome, kad daugelis tų pastabų yra naudingos, išmintingos, atsižvelgsime e, į e, jas, kurdami naujas taisyklės. Trys dalykai čia yra svarbus. Pirmiausia, finansiniai aspektai. Kaip žinia, Europos komisija pateikė reikalavimą dėl to, kad 20 procentų lėšų būtų panaudota e, energijos efektyvumui didinti, atsinaujinantiems energijos šaltiniams naudoti, kad būtų galima prisitaikyti prie ES 2020 strategijos tikslų, kad būtų sutaupyta 20 procentų energijos. Mm. Iki, 20, iki 2050-ųjų energijos taupus turėtų dar didesnis. Taigi minimumas 20 procentų turi padidėti energijos sutaupimas ir dar 6 procentais energijos efektyvumas. Tokie šiandien yra reikalavimai. Dabar e, teisinės taisyklės. Saligiškumas Tai yra susijęs su energijos auditu, energijos vartojimo auditu. Turime atitikti energijos e, reikalavimų direktyvą mūsų aptariamoje srityje. Tai reiškia, kad turime gaminti reikiamą energijos kiekį, bet visą tai yra numatyta naujoje direktyvoje, kuri dar nėra primta. Ir, ir jos dar nebuvo tiksliau, kai buvo pradėti gyveninti tie projektai. Dabar dėl pastatų energijos taupumo direktyvos. Vėlgi, valstybėms narėms mes aiškiname, kad jos turi pasinaudoti tokią metodologiją, kuri yra geriausia sąnaudų ir, ir, ir kainos požiūriu. Na ir galiausiai, trečias dalykas, mes jie siekiame tokios politikos, kuri būtų nukreipta į konkrečius rezultatus. Mes norime, kad būtų naudojasi reikiamais rodikliais, kurie būtų palyginti ne ES mastu. Ir čia mes jau siūlome tris. Pirmiausia, dėl energijos efektyvumo. Jie paminėti pranešime, nekartosiu jų. Mes taip pat siūlome taikyti metodologiją, kuri pagrista sąnaudomis ir gaunama nauda, jų analizė audito rūmai būtent dalyvau, e, buvo skatinami dalyvauti diskusijose rengiančią metodologiją. E, bus rengiami mokymai valstybėms narėms šią temą. Mes ten laikysime sektorinio požiūrio ir dirbame su kolegomis energetikos direktorate, kad jie galėtų irgi įsitraukti šį darbą. Na ir galiausiai mes skatiname finansinės inžinerijos tam tikras priemonės. Tie finansin, tos finansinės inžinerijos priemonės gali padėti pasirinkti tam tikrus e, dalykus. Pavyzdžiui, Estijoje matėme neblogų tų priemonių naudojimo rezultatų Lietuvoje taip pat. Ir šiaip, kaip jau sakiau pradžioje, mes manome, kad e, pranešimas yra įkvepiantis, naudingas, ir dabar lauksime tiesiog naujų taisyklių. Dėkoju. Thank you very much. Uh, Ačiū. Ponas Landabaso. Ar dar kas nors turėtų kokio nors pastabų šio klausimu, Jean-Pierre Odi? Labai trumpą pastabą norėčiau užsakyti. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus kalbėjusius už puikius pasisakymus, be jokios abejonės Energetinis efektyvumas yra labai svarbus dalykas. Labai gaila, auditas tyrė tik tai viešuosius e, pastatus. Reikėjo galbūt tai pavadinime e, nurodyti. Na, tie viešieji, viešojo sektoriaus pastatai yra lengviau. E, ištirti, juo labiau, kad tai yra politikų priimti sprendimai ir politikai yra geriau informuoti apie um, e, finan, tiksliau energetinį efektyvumą. Gerai būtų daugiau e, privatų sektorių paliesti, bet tuo pat metu nereikėtų pernelyg komplikuoti gyvenimo privatiems investitoriams. Štai pavyzdžiui, Prancūzijoje yra energetikos audito e, priemonių, e, statybos leidimuose ir tai labai surėtina investicinės procedūras. Man atrodo, kad reikėtų tai supaprastinti. Taigi čia reikėtų dar paderinti taisyklės su privačių, privataus sektoriaus investicijomis. Ačiū. Ja, vielen Dank. Ačiū, pane Balčytė. Aš tik tai, gerbiamas pirmininkai, vieną, vieną galbūt pastebėjimą. Ne vienas iš pranešėjų ir aš pats nepaminėjom apie viešųjų pirkimų svarbą. Ir mano supratimu, tai turėtų būti vienas iš tokių pagrindinių ateities reikalavimų, atrenkant projektus dėl skaidrumo, dėl kainų efektyvumo ir daugelį kitų dalykų. E, manau, kad sutiks ir mano pranešėjai, kolegos, kad viešieji pirkimai turi vaidinti patį svarbiausią vaidmenį ateityje, atrenkant projektus, kur eina kalba apie energijos efektyvumo ir kitų tikslų pasiekimą. Ačiū. Labai ačiū. Dar kartą suteiksiu žodį ponui Vaisgrėber, sako panas pirmininkas, tikriausiai turiu omenyje Viogerbauerį. Ačiū, pana pirmininkė. Supainiojau jūsų kolega. Trumpa pastaba. Dėl e, pranešėjo iš Lietuvos pozicijos aš turiu pabrėžti, kad mes kaip tik tai ir auditavome viešųjų pirkimo e, procedūrų atlikimą ir mes pabrėžėme, kad reikia siekti, jog mažiausiamis sąnaudomis būtų pasiektas didžiausias e, rezultatas. Tai yra tai yra ta sąnaudų atžvilgių optimalių reikalavimų metodika. Kalbant apie komisiją, aš džiaugiuosi, kad mūsų rekomendacijas jūs vertinate labai palankiai ir galvoju, kad ateities perspektyvos išties džiuginančios. Manau, kad komisija eina gerą linkme, o audito rūmai yra pasirengę bendradarbiauti, siekdami, kad teisės aktais būtų pasiekiama konkrečių tikslų. Dar e, viena trumpa pastaba. Jūs kalbėjote, kad komisija vadovaujasi išplėsta integruota politika. Mes e, pritarėme šiam požiūriui, tačiau jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų vertinti bendrą projekto vertę. Taip, taip ir yra, kitaip ir neįmanoma. Tačiau turime nepamiršti 2020 m. 20 procentų tikslų nes tas tikslas yra politinio pobūdžio tikslas, praeitie jis toks nebuvo ir būtent juo e, turint 17 milijardų biudžetą, kaip tik ir turime siekti, kad Iš šio biudžeto 80 procentų viso skiriamo finansavimo būtų panaudojama e, energijos vartojimo efektyvumo siekiui. Aš tikiuosi, kad kartu su komisija mums pavyks rasti tinkamą kelią tam. Ačiū, ponia Vilgerbaueri. Pabrėžite svarbiausias dalykus, o mums yra svarbu, ar užsibrieštų tikslų bus išties pasiekta, nes jei e, pastatai bus renovuojami nesiekiant e, efektyvesnio energijos vartojimo, tai gali būti įgyvendinami tokie projektai, tačiau jei vieno ar kitų projektų siekiama efektyviau vartoti energiją, tai išties reikia siekti, kad šis tikslas būtų pasiektas. Aišku, 2020 e, procentų e, tikslai yra susiję ir su kitais, tokiais kaip e, socialinės politikos. Ir čia iš ties mes neklausėme, ar kažkokie seni rūmai buvo renovuoti, ar bendruomenių pastatai. Aišku, tie kiti renovacijos projektai irgi yra svarbus, tačiau mes dabar kalbame apie energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir su tuo susijusius projektus. Ir kontroliuojame, ar tie užsibriežti tikslai e, bus pasiekti. Tais kriterijais e, naudojamės. Ačiū Jums už Jūsų pastabas. O dabar noriu paklausti, ar ponas Balčytis nori dar tarti baigiamą į žodį. E, e, e, iš tikrųjų, apsikeitėm nuomonėm ir natūralu, kad šitas klausimas yra labai svarbus. Kalbant apie viešuosius pirkimus, aš galbūt nepaminėjau, kad turime mes siekti elektroninių viešųjų pirkimų kad kuo mažiau būtų dalyvaujama žmogiškojo faktoriaus atrenkant kriterijus. Ir natūralu, kad šitas uždavinys nėra toksai paprastas iš e, siekti 2020 tikslų, bet kaip matom iš, tiek iš auditorumų, tiek iš komisijos ir matomai ir iš mūsų komiteto vienas iš pagrindinių tikslų ir bus, kaip sukurti ne teoriškai, bet kaip sukurti, sukurti praktiškai veikiančią sistemą, kurią karts nuo karto būtų galima pasitikrinti, ar jinai veikia teisingai. Tai ačiū labai. Ja, dank. Labai ačiū. Šį darbo atvarkės punktą taip pat baigiame ir tai buvo paskutinis darbo atvarkės punktas prieš pietą. Dabar Darome pertrauką iki 15 valandos, o 15 valandą vyks bendras e, jungtinis Libe ir Kont komitetų posėdis e, skirtas PIF direktyvai Ingeborg Kresle ir Juan Fernando Lopez Aguilar dalyvaus e, taip pat kartu su komisijos nariu. Šiame metą kalbėsime apie baudžiamosios teisės priemonės kovai su sąjungos finansiniams interesams kenkiančių sukčiavimu.